Ruhig Blut. I think we can start. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe meine sehr geehrten. Gerbiami kolegos, gerbiamas ponės ir ponai, pradėsime mūsų posėdį TRAN komitete. Pirmiausia, turėtume patvirtinti laikiną darbo atvarkę, ar kas nors jai prieštarautų. Jeigu ne, tuomet e, rugsėjo pirmosios protokolų tvirtinimas Jeigu niekas neturi pastabų, protokolai yra tvirtinami. Rugsėjo 1 vyko pirmasis koordinatorių posėdis. Posėdžio protokolas yra išsintinėtas. Jeigu šiandien iki 17.30 turėsite pastabų, tai protokolas bus tvirtinamas. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad ketvirtadienį 11 val. organizuoja bendrą posėdį su regionų komitetu dėl e, trūkstamų jungčių tarp regionų. Ir komisija yra pateikusi pasiūlymą šiuo klausimu, 110 milijonų eurų yra numačiusi ir regionų komitetas visuomet mus remdavo šiuo klausimu ir mes organizavome bendrą posėdį su regionų komitetu. Ir aš norėčiau paprašyti kiekvieno iš jūsų ketvirtadienį 11 val. atvykti į šį bendrą posėdį, nes jeigu atvyksite tik tai 2-3, tai bus labai nejau, ne, nejauku. Taigi prašau primiktinai ketvirtadienį 11 val. atvykti į bendrą posėdį su regionų komitetu kuriame bus kalbama apie missing links, apie trūkstamas transporto jungtis. Ketvirtas klausimas - dvi temos. Prekių transporto vandens keliuose statistika ir taip pat geležinkelių rinkinių, įstatymų rinkinio e, statistika. Tačiau norėčiau priminti mūsų darbo tvarką ir pasakyti, kokios bus procedūros. Parlamento pirmininkas rugsėjo 15 dieną pristatė tarybos e, poziciją dėl šių dviejų klausimų. Pagal darbo tvarkos 66 straipsnio antrąją dalį yra numatyta, kad tarybos pozicija yra įtraukiama į pirmojo vadovaujančio komiteto darbo tvarkės punktą. O rugsėjo 15 data buvo ta data, kai buvo pristatyta tarybos pozicija ir mes vadovaujamės šitą nuostatą ir, reiškia, kitame posėdėje turi aptarti šitą klausimą. Todėl dabar norėčiau pasakyti, kad TRAN komitete tarybos pozicija mūsų komitete yra gauta ir dabar formaliai prasideda antrasis svarstymo etapas. Pranešėjas šiandien pateiks rekomendacijas dėl antrojo svarstymo, o balsavimas įvyks spalio 11 dieną. Manau, visi sutinka su šia informacija. Dabar penktasis darbuotojas klausimas. Pranešimas savo iniciatyva, kurį parašė, pra, pra, parengė Tomas Foreša, mes turime balsuoti dėl šio pranešimo. Pirmiausia, turime patikrinti, ar veikia sistema. Pradame balsuoti kortelėmis. Tikrinamasis balsavimas. Thanks. Also. Dėkuoju. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko primta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko kortelėmis, pradedame balsuoti. Abstimmung ist geschlossen. Jame. 18 už, 12 prieš. Priimta. 7 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Amendment 34. 34. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Reikia Regi 13, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintasis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Regi 12, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaiko priimta. Dvyliktasis už, prieš, susilaiko priimta. Tryliktasis už, prieš, susilaiko priimta. 63 už, prieš, susilaiko, priimta. 63 pakeitimas, balsuojame kortelėmis. Baigiame. 12 už, 20 prieš, atmesta. Labiau aiškiau kelkite rankas, kad aš matyčiau tikrąjį vaizdą. Regidu, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šešim penktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Regi keturi už, prieš, susilaiko, priimta. Keturioliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Regi 5 už. Prieš. Išlaiko priimta. Regi 6 už. Prieš. Priimta. Regi 14 už. Prieš. Susilaiko priimta. Regi 15 už. Prieš. Susilaiko priimta. Regi 8 už. Prieš susilaiko priimta. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 73 už, prieš, susilaiko balsuojama kortelėmis dėl 73. Baigiame. 19 už 12 prieš, niekas nesulaikė priimta. 16 kompromisas už, prieš, susilaiko primta. 17 už, prieš, susilaiko primta. 18 už, prieš, susilaiko primta. 95 už, prieš, susilaiko primta 95 neaiškus rezultatas, balsuojame kortelėmis. Baigiame. 12 už 20 prieš, niekas nesusilaikė, atmesta. 97 už prieš, susilaiko, primta. 98 už prieš, susilaiko, primta. 99 už prieš prieš susilaiko priimta. Dešimt devintas e, balsuojame kortelėmis. Baigiame. 18 už 15 prieš niekas susilaikė priimta. Šimtasis už prieš susilaiko priimta. Šimtas du už prieš, susilaiko priimta. 20 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 21 už, prieš, susilaiko priimta. 22 už, prieš, susilaiko priimta. 120 už prieš susilaiko atmesta. 23 už prieš susilaiko priimta. 96 už prieš susilaiko priimta. 122 už prieš susilaiko priimta. 19 už prieš susilaiko priimta. 24 už, prieš, susilaiko, priimta. 25 už, prieš, susilaiko, priimta. 133 už, prieš, susilaiko, priimta. 134 už, prieš, priimta. 135 už, prieš, susilaiko, priimta. 136 už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimt šeštas kompromisas pranešėjas mane informavo, kad šešėlinių pranešėjų posėdėje nepavyko susitarti dėl bendros pozicijos, dėl to ar reikėtų įtraukti pusę sakinio dėl triukšmo. Taigi kompromise šitas klausimas neišspręstas, todėl norėčiau paklausti, ar jūs norėtumėt balsuoti, kad tas kinys būtų įtrauktas į kompromisinį pasiūlymą ar ne. Tai yra 17 punkte įgyvenamos priemuž... priemonės, be kita ko, triukšmo mažinimas. Be kita ko, triukšmo mažinimas. Kas už tai, kad tą sakinį įtrauktumėte į kompromisinį tekstą? Kas už, kas prieš, kas sulaiko? laiko? Neaišku, balsuojame kortelėmis. Pradedame. Balsuojame tik dėl šito pusės sakinio. Baigiame. 13 už 18 prieš. Du susilaiko. Reiškia, tas, ta įtrauka išbraukiama. O dabar balsuojame už kompromisą be šito priedo. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 145, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 146 už, prieš, susilaiko priimta. 147 už, prieš. 147 kortelėmis. Baigiame 11 už 20 prieš. 2 susilaikė. 27 kompromisas už, prieš, susilaiko, primta. 28 kompromisas už, prieš, susilaiko, primta. 155 už, prieš, susilaiko, primta. 156 už, prieš, susilaiko. Neaišku, balsuojame kortelėmis dėl 156. Baigiame. 11 už, 9 prieš, 13 susilaikė primta. 29 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko primta. 160 už, prieš susilaiko priimta. Reikia 10, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 163 už, prieš susilaiko priimta. 165 už, prieš susilaiko priimta. 166 už, prieš susilaiko priimta. 30 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 31 už, prieš, susilaiko priimta. 32 už, prieš, susilaiko priimta. Šimtas aštuoniasdešimt šeštas už, prieš, susilaiko priimta. 186 balsuojame kortelėmis. Baigiame. 20 už 10 prieš 3 susilaikė priimta. 185 už prieš susilaiko kortelėmis. Dėl 185 pradedame. Baigiame. 22 už, 10 prieš, vienas susilaikė priimta. 33 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 192 už, prieš, susilaiko kortelėmis dėl 192. Baigiame. 22 už, 11 prieš, niekas nesusilaikė priimta. 34 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 198 už, prieš, susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Reikia 11 už, prieš, susilaiko priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaiko, 18 pakeitimas, balsuojame kortelėmis. Baigime. 19 už, 11 prieš, 2 susilaikė. Pirmas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis už, prieš, laiko priimta. Ir baigiamasis balsavimas dėl teksto su pakeitimais. Pradėme balsuoti. Baigime. 28 už, 4 prieš, visus susilaiko, priimta. Sveikiname pranešėją. Dabar keisimės nuomonėmis dėl teisinių ir administracinių nuostatų valstybėse narėse suvienodinimo susijusio su e, kliūčių mažinimu įvairiems produktams ir paslaugoms. Pranešėjas yra Davor Skirlets, jam suteiksiu žodį. Prašau salėje tylos. Auch für Wim van der Kamp. Das Wort Davos Kelic. Thank you. Uh, prije svega pohvaljujem rad Europske komisije koja je predložila. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti komisijai už tikrai aukštos kokybės direktyvos projektą dėl įvairių teisinių ir administracinių nuostatų suvienodinimo įvairiems, įvairiams prekiams ir paslaugoms valstybėse narėse. Manau, kad labai svarbu pagerinti infrastruktūrą, siekiant užtikrinti geresnę prieigą prie transporto infrastruktūros. ES gyventojams gyvena atitinkama Junktinių tautų konvencija dėl neįgaliųjų nu, žmonių teisių. Mes manome, kad ES lygių galima būtų patvirtinti bendras taisyklės ir tikimės, kad e, šis teisės aktas e, dėl prieinamumo bus patvirtintas kuo greičiau. Direktyva yra labai svarbi neįgaliems asmenims ir asmenims, kurie turi tam tikrų e, apribojimų naudojantis transporto turizmo infrastruktūra, ypač perinant nuo vienos transporto rūšės prie kitos, todėl <clears throat> teikime įvairius pasiūlymus, kuriuos įgyvenant būtų galima lengviau įsigyti, pavyzdžiui, transporto priemonių bilietus internetu arba e, kitomis priemonėmis naudojant, siekiant užtikrinti e, transporto e, infrastruktūros tinklų saveikumą ypač skirtingų rūšių transporto priemonėms. Taigi tos sąsajos yra labai uh, svarbios tarp atskirų transporto rūšių, ypač skatinant turizmą. Ir esu tikras, kad kartu su šešėliniais pranešėjais mes sugebėsime pasiekti gerų rezultatų rengdami šio komiteto nuomonę, kuri turėtų prisidėti prie to, kad būtų mažinama diskriminacija tarp ES piliečių. Labai ačiū dabar. Laukime šešėlinių pranešėjų nuomonių. Ačiū prie suteikiant žodį šešėliams pranešėjams. Pirmiausia, leisime pasakyti komisijos atstoviai Porero 10 minučių. Jei suteikiama, prašau. Na, labai diena, aš norėčiau pristatyti Jums Europos prieinamumą. Aktą mes dalyvavome kitose komitetuose, posėdžiuose Inko, užimtumo komiteto ir pristatėme šitą klausimą. Taigi, atsižvelgiant į transporto svarbą, transporto prieinamumą svarbą, tai tikrai reikia leisti mums pristatyti šitą teisės aktą. Mes šitą mes komisija manome, kad šitas, e, kuriant šitą strategiją, mes mm, prisimėme mm, prievalė užtikrinti, kad neįkandus asmenys naudosis visomis teisėmis. Tarp strategijos aštuonių kriterijų prieinamas buvo pirmasis ir strategija nurodo, kad komisija aiškinsis, kokios yra reklam, e, šitų teisės aktų vertė, kokia yra pridedamoji vertė ir nustatys sektorius vis įvairiems sektoriams, kad tai būtų užtikrinta e, vieningos rinkos veik, veikimas. Ir kalbant apie vidaus rinką, mes matome, kokios yra, kokie reikalavimai skatinti skatinti pramonės darbą ir kaip užtikrinti vienodą prieigą ir vienodą dalyvavimą visiems asmenims ir ypač neįgaliems žmonėms. Europoje yra 80 milijonų neįgalių žmonių ir tai yra 20 procentų ES gyventojų. Kai dėl prieigos teisės aktų mes turim pasakyti, kad visos valstybės narės, išskyrus vieną, kuri baigė procesą, ratifikavo neįgalių žmonių su negalė teisės konvenciją ir konvencija nurodo, kad šalis turi užtikrinti prieigą. Taip pat ši konvencija nurodo, kad yra kad yra poreikis prieinamumo standartams, kad jie būtų užtikrinami, gyventinami ir stebimi. Mes manome, kad na, siekiant užtikrinti šitas prievalės, jų gyvendinimą, reikia turėti bendras taisyklės Europos lygmenių. Tai padės išvengti teisės aktų skirtumo ir vidaus rinkos fragmentavimuose tie, kurie pasinaudos, tiesioginiai naudos gavėjai ir pramonė, nes gamintojai, paslaugų teikėjai, kadangi kai yra Europoje vienodi reikalavimai, mes palengvinsime jų darbą ir jie įgaus teisinį tikrumą, kad produktai atitinka atitikties reikalavimus visoje Europos Sąjungoje ir atitinka e, mobilumo reikalavimus, bet taip pat pas, tai bus naudinga ir žmonėms su negaliu ir vėsniems asmenims. Norėčiau paminėti, kad e, sprendimai, aišku, gali būti brangesni, e, siekiant užtikrinti geresnį pareigą, reikia sumažinti e, kaštus. Galiausiai visiems tai bus naudinga, kadangi didesnė prieiga, jeigu kalbam apie bilietų pardavimo mašinas, kai galima, e, tai bus naudinga mums visiems. Jeigu, pavyzdžiui, jeigu reikės gauti informaciją triukšmingos stoties aplinkoj. Taisyklių suderinimas taip pat palengvins ir neįgalių žmonių judėjimą Europos Sąjungoje ir tie, kurie gaus didžiausią naudą pramonės srityje, tai yra mažos ir vidutinės įmonės, kadangi tai padės jiems dalyvauti tarp valstybinėje veikloje ir jie galės daugiau sužinoti apie teisės aktus įvairiose valstybėse narėse. E, šitie teisės aktai turi du pagrindus. Tai pirmasis yra tai, kad yra prievolės e, tam, tikrims, tam tikram paslaugų ir produktų skaičių. Ir tai remiasi um, ūkio subjektais. Tai yra pramonės įmonės, paslaugų tiekėjai, o antrasis pagrindas naudoja tuos pačius reikalavimus, kurie yra funkcionalūs ir paaiškina, ką reiškia prieiga, prieinamumas Europos Sąjungos teisės aktuose, pavyzdžiui, atininkamose tai direktyvose ir, ir kokie yra pagrindiniai prieigos akto elementai. Tai kaip sakiau, yra funkcionalios prieigos reikalavimas, kuris yra suderinamas su reikalavimu, kad būtų už užtikrinti produktai ir paslaugus, kurie atitinka reikalavimus, kai dėl atitikties vertinimo turėtų būti savistabas ataskaitų teikimas, tai yra lengviausia, mažiausiai, mažiausiai viržanti priemonė, taip pat rinkos stebėjimas ir taip pat vertinimas, kurį atlieka neįgalus asmenys ir e, jų organizacijos, kad jie galėtų teikti skundus nacionaliniu lygmeniu ko šitas aktas nedaro, nenumato konkrečių techninių e, sprendimų detalių. Būtent gamintojai nusprendžia, kaip jie atitiks reikalavimus, nėra e, taisyklių rinkinys visiems gamintojams, tik tai tiems, kurie teikia atitinkamus produktus ir paslaugas. Taip pat nėra papildomos naštos reikalavimų, yra e, straipsnis su Mm, nuoroda, kad negali būti per didelės naštos. Taip pat nepa, nepakeičiami sektoriniai teisės aktai, tačiau jie yra papildomi dėl, prie, dėl sąlygų susijusi su prieiga, kuri nėra išsamei aptarta minėtose teisės aktuose. Komisija e, e, savo darbą, darbą remiasi e, praei atitikties vertinimu ir ir buvo vykdomas konsultacijos, buvo numatytos įvairios galimybės ir kai kurie dokumentų projektai buvo atmesti ir buvo apsispręsta priimti direktyvą kaip pagrindinį teisės aktą kai dėl ryšio su kitais teisės aktais viešųjų pirkimo srityje e, e, viešųjų pirkimų direktyvos jau reikalauja, kad būtų remiamasi prieiga ir kad būtų numatyta specifikacijos aprašymuose ir, ir yra išaiškinta prieigos savoka. E, tas pats galioja ir struktūriniams investavimo um, studijams fondams ir tais atvejais, kai, kai valdžia nusprendžia remtis prieigą transporto srityje, tai e, šitie teisės aktai nekeičia savo statuso, tai yra susijęs su tuo, su ta prieigos direktyva, ta prasme, kad yra papildoma informacija, bet ir tie patys reikalavimai to. Bet e, Kaip sakiau anksčiau, yra konkretus straipsnis dėl proporcingumo ir subsidiarumo. Ta aptarė ir tai, kad yra atskiras produktų pasirinkimas, taikant reikalavimus naujiems produktams ir paslaugo, numanimą paslaugoms ir ir numatyta taip pat ir ypač mažoms įmonėms joms taikomas išimtis. Na, galiausiai dėl įgyvendinimo pasiūlyme yra nurodyta, kad yra per, perkelimo laikotarpis 2 metai nuo įsigaliojimo ir taikymo laikotarpis 6 metai. Tarpinė e, apžvalga yra po 6 metų nuo, nuo galiojimo paskelbimo. Labai ačiū. Dabar kalbės e, Osko. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai ir komisijai už išsakytas mintis. Palankiai vertinu visas komisijos iniciatyvas, kuriamis siekiama sustiprinti neįgaliųjų teisės ir apskritai jiems sudaryti sąlygas dalyvauti visuomenės gyvenime arba palengvinti šias sąlygas. Jungtiems tautoms tenka labai svarbus vaidmuo siekiant pagerinti neįgaliųjų žmonių padėtį. Todėl Galima būtų paminėti taip pat įvairius teisės aktus transporto teisės srityje, kalbant apie keleivių teisų sustiprino. Noriu kelis klausimus užduoti komisijai. Kaip komisija ketina užkirsti kelią tam, kad naujai siūlomos taisyklės nesidubliuotų su dabar galiojančiomis keleivių taisyklėmis. Antras klausimas dėl taikymo srities. Apibrieštis funkcinių sutrikimų turintys asmenys. Šiame teisės akto pasiūlyme E, siūloma atitinkamai apibrėžti tai, kas yra riboto judumo asmenis ir čia remiamasi daugiausiai galiojančiamis taisyklėmis arba jungtinių tautų konvencija. Aš noriu konkrečiai paklausti, e, ką turėtų dar apriepti šis naujas terminas, ar tai turėtų būti, pavyzdžiui, neiščios moteris arba uh, uh, ribotą laikas funkcinių sutrikimų turintis asmenys, pavyzdžiui, negalintis tam tikrą ribotą laiką patys savarankiškai vaikščioti ir panašiai. Ačiū už patikslinimą. Pone... Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti komisijai už uh, savo pasiūlymo pristatymą šiame komitete. Mes uh, Taip pat noriu padėkoti pranešėjai, su kuria bendarbiavome rengiant ankstesnius pranešimus. Transporto sektorius yra labai svarbus įvairią negalę turintiems asmenims, todėl prieinamumo aktas turėtų apriepti ir šį aspektą. Kalbant apie gaminių prieinamumą ir transporto paslaugų prieinamumą, negalime e, apsiriboti vien tik tai neįgaliais asmenėms. Turime nepamiršti, kad būtina sukurti visų transporto rūšių prieinamumo infrastruktūrą. Taip pat turime vertinti dabar jau galiojančius teisės aktus nes gaminiai ir paslaugos, įskaitant transporto paslaugas, turėtų atitikti ir dėrėti su atitinkamomis technologijomis, kurias pastelkus teikiama parama negalėsim žmonėms tam, kad nebūtų kūrimos papildomos kliūtis. Aš nekantri lauksiu tolimesnio bendrabiavimo su pranešė ir kitais kolegomis, nes šis pasiūlymas, kaip minėjau, yra labai svarbus, ypač tiems 80 milijonų neįgaliųjų, bet taip pat ir mums visiems. Ačiū. Ačiū. Dabar kalbės Čekį Foster. Um, dėkuoju, dėkuoju taip pat e, ir komisijai. Na, mes pritarėme, kad žmonėm būtų geresnė prieiga, ypač kalbant apie transportą, kad žmonės galėtų judėti iš taško A į tašką B kaip manoma lengviau. Tik tai porą dalykų, porą aspektų. Na, pritarėme principui, mes iš principo visiems pritarėme, tik tai noriu priminti, ką komisijams e, sakė. Anglų kalba. Aš turiu pasakyti, kad kai kurios frazės, aš nežinau, nesupratau, ką tai reiškia. Aš manau, kad nėra kartais e, aišku, kokia kalba yra vartojama. Ir čia reikia pasakyti, ką jūs norit pasakyti, kai kalbant e, vartoja tokius būdvarčius, apibūdinti kai kurios sunkumus, kuriuos patiria vartotojai arba keleiviai. Taip pat yra ir kitas nu, rūpestis, taip pat susikirtimas, susidubliavimas teisės aktuose. Turim teisės aktus įvairiose sritise ir yra e, transporto teisės aktai, kur kalbam apie sumažinto judumo asmenys ir taip pat keliais, kurie turi visišką negalę, kuriems reikia e, šimtaprocentinės e, globos, tai čia reikėtų šiek tiek atsargumo ir paaiškinti, kur mes einam. Bet iš principo tai, žinoma, mes visiškai pritarėme, e, siekiant užtikrinti, kad būtų imtasi žingsnių atitinkame kryptimi. Tai labai ačiū. Die nächste ist Gesine Meissner. Ačiū, Gesine. Ja, vielen Dank. Ačiū, Gesine Meissner. Izaskun Bilbao vardu, šešėlės pranešėjas vardu kalbėsiu. Džiaugiuosi, kad mes nagrinėjame šitą pranešimą, kadangi e, žmonių su negalė skaičius vis didėjo, todėl labai svarbu kreipti dėmesį į šiuos asmenys jaunos e, motinos su e, vaikų vežimėliu taip pat gali nuturėti naudos iš tų nuostatų. Aš perskaitysiu, aš sveikinu šią iniciatyvą, kad būtų mažinamos ir naikinamos kliūtis visiems uh, asmenims. Labai svarbu bendradarbiauti su mm, keleivių asociacijomis ir su kitomis suinteresuotomis šalimis. Svarbu užtikrinti tinkamą infrastruktūrą, kad jie galėtų naudotis asmenys su negale arba visiškos negalios žmonės. Labai svarbu užtikrinti galimybę naudoti įvairiomis transporto ir infrastruktūros rūšimis, o tai reiškia, kad reikėtų užtikrinti prieigą prie internetinių svetainių, nes gyvename e, tokiame amžiuje, kai daug paslaugų yra teikiama internetu. Todėl reikėtų transporto prekes taip pat e, padaryti prieigą prie jų ir internetu. Ačiū. Marija Kristin Konočiui. Merci, Monsieur le Président. Merci à euh, la Commission. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju komisijai pranešėjai. Na, aš norėčiau daugiau pragmatizmo, kalbant apie negalę, nes nežinau, ar jūs visi bandėte judėti e, stotyse arba traukiniuose, pavyzdžiui, neįgalioje vežimėliuose. Ir e, aš užtikrintų, kad ne, nepaisant visų, e, visų nuorodų, kurios yra tiek nacionalinė, teisės lygmenį tiek. Čia niekas nepasikeitė per pastarusius 20 metų. Čia kalbame apie direktyvą, kuris siekia užtikrinti geresnį prieigą negaliems asmenims prie paslaugų ir, ir čia e, vis dėlto reikia realaus pagerinimo įrodymo. Ir iki šiol aš apgailestauju, bet rezultatas yra niekinis ir neišlaikė bandymų. Aš manau, kad čia trūksta tikslumo ir kai kurie iš jūs apie tai e, kalbėjo, apie, e, apie paslaugų ir produktų apibrieštis ir taip pat čia tikrai trūksta demokratinio teisėtumo ir čia trūksta tiesiog griežtumo. Na ir aš turiu pasakyti, kad šis pasiūlymas siekia užtikrinti nuseklumą tarp e, jungtinių valstybių e, nuostatų ir teisės aktų taikomų čia pas mus. Tai aš nežinau, ar čia yra kažkas bandymą, ar jūs suprantat ar nesuprantat, kad yra. Mm, Pavyzdžiui, e, Europa mėgina susilyginti su kitų šalių, e, jungtinių valstybių teisės aktai, tai čia E, kai kurios taisyklės tai ir galioja, bet jos neturi jokios pridėtinės vertės ir negali padėti geresniam Europos rinkos e, funkcionavimui ir nėra naudinga e, ir įmonėms. Ir jūs kalbėjote apie išimtis ir išimtis ypač mažoms įmonėms, smulkioms įmonėms, bet, na, čia nėra jokių išimčių bent jau Prancūzijos teritorijoje. Na, aš manau, kad čia reikėtų atsižvelgti į dabartinę situaciją ir, pavyzdžiui, žmonės, Europos žmonės dabar e, atsisako e, e, kai kurių paslaugų, nes tiesiog nėra taisyklių, dėl kur mes būtume apsisprendę. Ir na, mano nuomonė, reikėtų laikytis m, tokios pat e, logikos kaip ir m, kiti teisės aktai. Na, tai aš turiu pasakyti, kad mane šiek tiek šokiruoja tas palyginimas, kad yra e, neįgalių asmenų apibrėžimas, reikėtų patikstinti tą apibrėžti ir reikėtų paminėti ir kitas problemas, ir mm, kitą gal, prieigos galimybę, bet negalim visko supainioti, nes tuomet nieko nepasieksim. Dėkuoju. Danke sehr. Jetzt nochmal für die Kommission. Dėkuoju. Komisijos vardu potenciją dar kartą. Thank you very much. Dėkuoju. Iš tikrųjų buvo pateikta įdomių klausimų ir aš pabandysiu juos atsakyti, bent jau į pagrindinius šių klausimų elementus. Ta eilės tvarka, kaip aš pasižymėjau. Pasisakymuose buvo sakoma, Klausime, kaip šita direktyva bus susijusi su kitais transporto srities teisės aktais norėčiau paaiškinti, kad čia turime turėti papildomumo aspektą. Šitas prieigos teisės aktas yra susijęs su transportu, mobilias transporto priemonės, prieiga prie interneto, teisė gauti informaciją, taip pat bilietų e, pirkimo automatus ir taip toliau. Ir būtent tos rytis daugumoje dabartinių teisės aktų nėra minimos prieigos direktyva numato harmonizuoti valstybių narių e, galimybės tiesiog suvienodinti e, tą keliavimo aplinką. Pavyzdžiui, jeigu transporte, geležinkelio transporte yra kokiu nors reikalavimu šioje srityje, tai tie reikalavimai išliks. Tačiau šitoje direktyvoje nenumatyta kokiu nors reikalavimu gaminta, transporto priemonių gamintojams. Jie išlieka galioti iš ankstesnių teisės aktų. Šita direktyva tiesiog papildo dabartinius teisės aktus. Kam bus naudinga šita direktyva? Žinoma, Čia yra kalbama direktyvoje apie asmenį su funkcinė negalė arba sutrikimais ir ap, kalba apie asmenį su negalė. As, asmuo su negalė yra minimas įvairiuose teisės aktuose ir jungtinių tautų taip pat konvencijoje, tačiau Čia šioje direktyvoje šitą savoką apriepė ir tuos asmenys, kurie uh, laikai turi negalę. Pagal konvenciją yra numatyta e, suteikti prieigą tiems asmenims, kurie turi ilgalaikę negalę, tačiau šiuo atveju mes kalbame apie tuos, kurie pavyzdžiui susilaužė koją, kurie laikinai tiesiog negali matyti, kadangi jiems buvo atlikta akių operacija. Čia mes turime omeny ne tik tai asmenys su pastovė negale, bet ir tuos, kurie negali pasinaudoti tomis prieigos priemonėmis, kurios yra numatytos pagal šią direktyvą. Transporto teisės aktai dėl mobilumo. Svarbiausias tų teisės aktų uždavinys yra užtikrinti judumą kad visi asmenys turėtų vienodą prieigą prie transporto paslaugų. O tai užtikrinti mes galime užtikrindami prieigą ir taip pat e, numatydami pagalbą. Kuo daugiau prieigos, tuo daugiau žmonių nepriklausomai naudosis paslaugomis ir tuomet tos e, paslaugos pagalbos likės mažiau, tačiau jinai išliks, bet mažesnė apimtimi. Tačiau tai nereiškia, kad reikės keisti jo dabartinius teisės aktus. Iš tikrųjų, tai e, atitinka e, pagalbos negaliems asmenims teisės nuostatas. Kitas klausimas susijęs su bendradarbiavimu su suinteresuotomis šalimis Iš tikrųjų vyko labai išsamios e, e, diskusijos su visuomenė, su įvairiomis interesuotomis šalėmis, taip pat negaliųjų asmenų e, atstovų organizacijomis ir mes uh, tiesiog mes e, turėjome omenyje ne tik tuos tikruosius kabutėse neįgalius asmenys, bet ir turėjome omenyje tuos, kurie negali laikinai vaikščioti, matyti ir taip toliau, kurie turi įvairiausių kliūčių užsitikrindami e, e prieigą. Taigi mes nagrinėjame šios klausimus e, atsižvelgdami į suinteresuotų šalių pastabas. Dėl santykio su Junktinių Amerikos valstijų teisės nuostatomis. Pirmiausia, mes vadovaujamės vidaus rinkos teisės akto modeliu. Mes direktyvoje nustatome pagrindinius principus dėl funkcinio neįgalumo, o ES yra numatyta galimybė tiesiog pateikti atitikties, atitikimo, atitikties deklaracijas. Jeigu mes šioje srityje sieksime globalių standartų kartu su e, ICT, tai reikėtų nepamiršti, kad dabar vyksta viešosios diskusijos dėl viešojo sektoriaus internetų svetainių prieinamumo. Tai reikėtų pasakyti, kad ten yra kalbama apie globalaus, globalios prieigos reikalavimą. O čia mes kalbame apie internetinę svetainę, kuri turi būti prieinama globalių mastų. Baigsiu šiomis mintimis savo pasisakymą ir, žinoma, atsakysiu į papildomus klausimus. Ja, Labai ačiū. Dar kartą žodis dabar iš Kirlės pranešė. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų naudingas pastabas, užduotus klausimus komisijos adresu. Noriu padėkoti komisijos atstoviai už išsamius atsakymus. Įžangoje pamiršau paminėti, kad Imko komitetas čia yra pagrindinis ir mes rengiame savo nuomonę, neviršydami mums suteiktų įgaliojimų. Taigi dar kartą noriu padėkoti šešėliams pranešėjams už bendradarbiavimą. Pirmininkas, labai ačiū. Nuomonės projektas bus pristatytas lapkričio mėnesį. Septintasis dabar darbo tvarkės klausimas. Europos oro susisiekimo strategija, aviacijos strategija pranešėjas pas Teličką jam ir suteiksime žodį. Since, uh, Bulls... Gerbimi kolegos, prieš keletą mėnesių komisijos narys Pulcė pristatė teisės akto, kurį mes vadiname aviacijos strategiją. Kalbu apie sektorių, kur mes daugiausiai sutarsim, veikia sėkmingai. Mano požiūris, ką aš, ką aš manau, kad ir atitinka tai, kokia yra ir šešėlinių pranešėjų nuomonė, turiu pasakyti, kad mes visi bendradarbiaujame su kolegomis. Aš e, išsakiau savo nuomonę, savo e, supratimą ir mm, išsakiau savo pastabas ir mm, kiti kolegos taip pat e, išsakė savo pastabas ir jie atspindėti. Tiesą sakant, mes tikriausiai su aptarėme šešėlinio pranešėjų rate, kad mes nenorime kartotis nenorime kartuoti komisijos komunikatų, o mes norim pabrėžti pagrindinius klausimus ir galiausiai e, aptarti tas e, tiesiog e, baltas zonas, e, ko trūksta komisijos projekte. Aš norėčiau pasakyti, kad yra keletas pagrindinių klausimų, kaip aš suprantu. E, visų pirma, reikia nepamiršti kad aviacija yra sektorius, kur mes susidurime su visai lė iššūkių. Yra daug būdų, kaip galime juos veikti. Galim pastatyti tvirtovę arba galime pasinaudoti konkurencijos galimybėmis ir patirtimi, remdamiesi europiniais modeliais. Pirmas e, dalykas, ką norėčiau pabrėžti, aš tai pavadinčiau Europos aviacijos modelis. Ir šiame kontekste tikriausiai vieną dalyką reikia pažymėti. Tai yra tai, kad mes, kaip jau e, minėjau, neturėtume pasiduoti spaudimui, bet e, turėtume pasinaudoti tuo, ką teikia rinka ir e, taip pat remtis patirtimi ir žiniomis, mūsų žiniomis. Tai vienas dalykas, o antrasis, aš tai pavadinčiau e, junglumo indeksas. Manau, kad e, svarbiausia šiame sektoriuje yra tai, kad mes matytume ne vien tik tai, kokia aviacija turėtų būti 2010 ar 30 metais, bet reikia ilgalaikės vizijos, kad turėtume, galėtume sukurti tinkamą aplinką ir padėti pamatus tinkamam investavimui ir planavimui. Junglumo indeksas, junglumas, e, čia yra pagrindinis klausimas visame dokumente, tai turėtų išlaisvinti potencialą, kurį turime šiame sektoriuje. Taigi, junglumas ne vien tik tai apie, kalba apie laiką, dažnumą, intensyvumą, bet e, turi būti ir susijęs su galimybėmis apžvelgti ir aplinkosaugos e, aspektą, taip pat grūstis ir kitus klausimus. Taigi, ES yra seniausias ir labiausiai patikimas aviacijos rinkos dalyvis, bet mūsų pramoniai reikia konkurencingumo. Ir konkurencingumas atveria naujas galimybės ir užtikrina dar geresnį junglumą. O kitas klausimas, kurį norėčiau paminėti, yra saugumas. Nemanau, kad reikia kartoti, ką, su ko jau susidurėme per pastarosius mėnesius, per pastarosius keletą metų, manau, kad čia iššūkiai nebus mažesni, iššūkiai bus didesni, rizika bus didesnė ir galime vėlgi remtis žiniomis, technologijomis, kurias turime ir taip pat remtis tais modeliais, kuriuos matome galiojančius pasaulyje. Taigi šiame kontekste e, tokie klausimai kaip iš ankstinė registracija ir taip toliau, čia reikėtų e, e, žiūrėti bendrai iš vienos pusės stiprinti saugumą, o iš kitos pusės neturėtume apriboti keleivių patogumą. O dar vienas klausimas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, ką aš vadinu e, Europos dangaus klausimų. Jūs tai, jūs žinote, techniškai tai vadinasi, reglamentą 55101 mm, e, e, regionų tai yra e, skrydžių informacijos klausimas. Žinome, kad e, transeuropiniai oro tinklai, o turėtų būti tokie saugus kaip ir sausmoje. Na ir galiausiai, aš žinau, kad jūs turėsit visą eilę klausimų ir jūs galbūt tikėjotės, kad kai kurie klausimai bus detaliau aptarti, bet jau dabar galiu pasakyti, kad esu E, kad rengiu pats savo pakeitimų pasiūlymus, porą pakeitimų pasiūlymų. Pavyzdžiui, norėčiau, kad daugiau būtų kalbama apie sustarimus aviacijos srityje ir parlamentas čia turėtų vaidinti didesnį vaidmenį, aš neminėjau, bet pranešime jūs rasite ir poveikia aplinkai paminėta. E, šiame sektorije. Tai yra labai aiškus e, klausimas ir manau, kad mes remsimės naujausią patirtimi, gavę į kavo išvadas ir apie tai aš dar vėliau kalbėsiu. Pirmininkė, ponės ir ponai, žinome, aš galėčiau kalbėti toliau, kalbėdamas apie aviaciją, kaip jį integruota susijęta su kitomis transporto rušimis ir e, oro, mm, ne vien tik tai oro uostai ir jų infrastruktūros yra įtrauktas, bet aš manau, kad e, transportas rytis turėtų būti labiau integruotas, kad nebūtų iš vienos pusės dėl politinių priežasčių e, nurodytume kažkokius regioninius nereikalingus oro uostus, o tuo pat metu, bet reikia atsižvelgti ir į traukinių, traukinius ir kitas transporto rušis. Na, bet tai yra tik tai deta, keletas detalių, kurias paminėjau, bet jūs e, gausite pranešimą projektą e, atitinkamą laiku ir aš laukiu jūsų pastabų ir esu pasirengęs dirbti kartu su šešėliniais panešėjais, kad prengtume gerą dokumentą, kuris būtų mm, naudingas ir atsius pasirengęs atsižvelgti į komisijos pasiūlymus. Ačiū. Klūnė. Ačiū pranešėjui. Taip pat ir už tai, kad į diskusijas įtraukė šešėlius pranešėjus tarp jų ir mane, tam, kad galėtume bendrai pristatyti komitetui šį dokumentą, pritariu pranešėjo mintims dėl to, kad reikia parengti ateities iššūkiams mūsų aviacijos sektorių, nes aviacija yra labai svarbi sudėdamoji mūsų ekonomikos dalis, patirinti šiuo metu rimtų iššūkių reglamentavimo administracinė našta yra pakankamai sunki, turime užtikrinti, kad aviacijos sektorius išliktų konkurencingas arba taptų konkurencingas, ypač konkuruojant pasaulio mastu. Turint omenyje, kad 40 metų pasikeis e, galių santykis aviacijos sektoriuje, jis keičiasi maždaug 5 procentais per metus ir iki 30 metų labai smarkiai sustiprės Azijos avia kompanijų rinkos dalis ir padidės, taigi reikia su jais taip pat kalbėtis, e, su jomis. Nereikėtų atsiriboti vieniems nuo kitų, reikėtų diskutuoti tarpusavyje. Ir aviacijos sektoriuje e, šios diskusijos tikrai yra svarbus, kalbant apie transeuropinės magistrales. Galima būtų kažką panašaus sukurti ir aviacijos sektoriuje. Čia reikia kalbėti apie 9,5 milijardus apyvartos šiame sektorėje per, per metus. Turint omenyje, kad vieningo Europos dangaus projektas yra gyveninamas labai lietai arba beveik visiškai negyvendinamas, tai parlamentas, manau, kad turėtų į šią situaciją taip pat sureaguoti, pateikdamas tinkamus pasiūlymus, kalbant apie sujungiamumo indeksas, pritariu pranešėjui, kad tai yra labai svarbu išmatuoti tą sujungiamumą, atsižvelgiant ir į e, sujungiamumą tarp atskirų regionų, tarp regionų oro uostų, siekiant paskatinti tų vietovių ekonomikos raidą, žinoma, Reikia nepamiršti ir saugumo klausimų. Reikėtų pasitelkti galbūt daugiau technologinių naujovių, siekiant užtikrinti iš ankstinę keleivių patikrą, pasų kontrolę pagerinti. Čia mes galėtume tikrai paieškoti išmintingesnių pasiūlymų, užuot užkrovę visą atsakomybės ir finansinę naštą ant oro uostų operatorių pečių, aplinkosaugos e, sritis ir poveikis aplinkai, aviacijos poveikis ir e, ką tai reiškia vieningo Europos dangaus projektą kitą. Savaitę manau, kad galėsime daugiau informacijos apie tai pateikti, taigi noriu dar kartą padėkoti pranešėjui mes galėtume dar tikrai pasiūlyti kai kurių papildymų, tačiau iš esmės pritariu, kad turėtume parengti Europos aviacijos sektorių ateičiai, siekti, kad jis išliktų konkurencingas ir kad sugebėtų atremti įvairius iššūkius iš išorės. Inas Ajalas Sender dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti komisijai. Jau kurį laiką svarstame, tiksliau e, raginame parengti šį teisės aktų rinkinys labai svarbus, ypač globalios rinkos kontekste, kadangi situacija pakankamai greitai keičiasi ir tiek jūrų, tiek oro transporto sektoriams tenka vis didesnis, svarbesnis vaidmo. Noriu padėkoti pranešėjui štai, kad jis paminėjo įvairias svarbias temas. Socialistai visuomet pasisakė už tai, kad būtų pateikti pasiūlymai dėl atskirų transporto sektorių. Sausumos transportui dar tų pasiūlymų mes laukiame, tačiau mes turime sužvelgti į įvairius aspektus - modernizavimo, restruktūrizaciją, aviacijos sektoriuje. Šie dalykai yra ypač reikalingi, taip pat reikia pamiršti ir socialinės politikos. Taigi komisija čia siūlo netgi tam tikrą platformą, kurios kontekste būtų galima stiprinti socialinį dialogą, pripažinti įvairias licenzijas, e, e, profesinę patirtį, diplomus. Tačiau tuo pačiu mes turime nepamiršti, kad būtina kovoti su nederomomis darbo sąlygomis kadangi aviacijos sektoriuje dabar vis labiau įsitvirtina žemų sąnaudų bendrovės ir tai turi ir daro neigiamą poveikį darbuotojų užimtumo sąlygoms. Trūksta kvalifikuotas darbo jėgos ir apie tai reikia diskutuoti, nuo kalbant apie keleivius ir jų teisės mes laukiame, kad būtų patvirtinti per pastarai svarstymą priimti parlamento pasiūlymai. Čia dar yra palikta šiek tiek erdvės, šiek tiek veikimo laisvės, siekiant apibrėžti tam e, tikras e, bendrovės aviacijos arba skrydžių bendrovės, kurios e, laikui bėgant tapo žemų sąnaudų bendrovėmis ir skirti jas galbūt nuo tų, kuriuose buvo įkurtas, kaip žemų sąnaudų bendrovės, čia reikėtų aiškiau nustatyti ir apibriežti atitinkamas sąlygas. Taip pat ir kainodaros srityje reikėtų daugiau aiškumo. Europos parlamentas turėtų būti tarptų institucijų, kurios kovoja už aviacijos sektoriaus teikimų paslaugų kokybę, o nuo e, jos priklauso dar labai daug įvairių kitų dalykų. Nes remiantis įvairiomis skirtingomis problemomis situacija gali būti vertinama skirtingai. Taip pat e, skaitmenizacijos reikia nepamiršti, kalbant apie aviacijos sektorių, nes būtent jame Tai yra daug skaitmeninių technologijų naudojimas, siekiant užtikrinti tinkamesnį, lankstesnį klientų aptarnavimą, paprastesnę prieigą. Manau, kad šią kryptimį reikėtų žengti ir toliau, kalbant apie infrastruktūrą. Turime kalbėti apie pajėgumus, Manau, kad krizės akivaizdoje pagristai kritikavome nereikalingų arba nebūt nereikalingų struktūrų statybas ir finansavimą. Dabartinės aplinkybės matome, kad yra labai daug didelių transporto centrų regionuose, atokiose regionuose. Taip pat ir reikėtų dar kartą pagalvoti apie tai, kokie pajėgumai yra reikalingi, kaip jie yra išnaudojami. Mums yra svarbu, kad būtų sukūriama tokia makro oro uostų infrastruktūra, kurioje praktiškai e, ištirpsta patys keleiviai, nes ten e, yra įkūrėme labai daug papildomų e, įvairių įstaigų, parduotuvių ir, ir taip toliau. Ir kita vertus matome mažus regioninius oro uostus, kurie dirba kitokiamis sąlygomis arba kurie aptarnauja naktinius skrydžius arba trumpų trumpesnės skrydžių e, atkarpas, taigi mes turime nepamiršti ir šio aspekto, kalbėdami apie teritorijų planavimą. Ikavo jau pradeda renkti atitinkamus planus šiuo metu, taigi būtų neblogai, jeigu šios planus rengiant būtų atsižvelgiama ir čia minėtus aspektus, ypač naujų technologijų naudojant. Jackie Foster dabar. Na, norėčiau ypač padėkoti pranešėjui kuris e, parengė šitą dokumento projektą, paketą labai gerai, tikrai buvo išsamus posėdžiai su padedantis bendrauti ir bent jau pranešėjas turi idėją, kokie kryptimi reikia įti dirbant su šešėliniais pranešėjais. Tai tikrai geras darbo metodas ir dokumentas, kurį ponas Telička parengė, iš esmės e, apima visą eilę nuomonių, šešėlinių pranešėjų nuomonių. Yra teisinga, kad yra savalaikis dokumentas, kadangi mums pasisekė Europos Sąjungoje, Europoje savaime, nes mes turim e, viena iš konkurencingiausių aviacijos pramonių. Mes sukūrėme tūkstančius darbo vietų per e, kelis metus ir aš iš esmės nesutinku su ponia Ajala, kuris sako, kad tai yra labiausiai reglamentuojama ten transporto ryšys, rūšis ir taisyklės taikomas tiems, kurios dirba šitoje pramonėje srityje, ypač tie, kurie užima svarbus postus, tai nėra tokie, mm, mm, tokios kažkokios sutartis, bet e, tai yra tikrai reglamentuojamas sritis ir, pavyzdžiui, galbūt aviacijos srityje yra sezoniniai darbai, bet iš esmės tai yra e, pastovės darbo vietos ir žmonės ne, nepalieka šitas pramonės e, srities ir tai yra geras ženklas, tai yra naudinga ekonomikai, ūkiai tai yra labai didelė nauda ir ponas Telička minėjo ir pastangų ir sritį. Taigi mes parduodame lėktuvus visame pasaulyje, tai reiškia, kad jie yra geri, mes aišku perkame savo lėktuvus, bet dažnai e, žiniasklaida to nepastebi, kritikuodami mūsų aviaciją. Kai dėl aplinkos e, klausimų, vėlgi mes esame uh, E, pasaulio lyderiai turime švarų dangų, vieningą bendrą švarų dangų ir Europoje mes tikrai esame lyderiai e, ir mes toli pralinkėme kitas, kitas pasaulio dalis, kitas vietas, jeigu taip ir lieka. Ir mes laukime, e, pažiūrėsim, kokios bus memorialio pasiekmes, mes pritarėme globaliai sistemai, bet ne šalia tų senų idėjų, bet mes palauksim spalio mėnesio ir pateiksim išvadas. Dėl konkurencingumo, dėl konkurencijos pritariu pranešėjo požiūrį, kadangi konkurencija nereiškia protekcionizmo ir prie, rinkos prieiga yra ypač naudinga e, vartotojams ir rinkos liberalizavimas yra naudingas mums visiems. Iškėlėme klausimą dėl saugumo, tai yra saugumo praktikų e, tiesiog ištobulinimas, kaip žengti pirmin, kadangi tai kainuoja ir vartotojams, ir pramoniai. Tai lab, tampa labiau būdžiamomis priemonėmis. Ir na, aišku, yra kai kurios taisyklės, tai iš ankstinio registravimo ir taip toliau, manau, kad tikrai yra geri, geri klausimai. Na, kur galėtume eiti į priekį? Taip, reikia paminėti bendrą Europos dangų. Manau, kad klausimas, kuris tiesiog įstygė šitame parlamente, yra, na, tiesiog vartojama kaip, kaip tiesiog kaip, kaip kažkokia išlyga, na, bet nėra reikalo, nėra, nėra priežasčių čia sustoti ir įstrikti. Aš manau, kad e, dėlstimas yra naudingas niekam. Bet galiausiai, ar mes norim, kad šita pramonė šaka darytų tokią pažangą, kaip mes norime Europoje. Ir pajėgumų įrangos plėtimas. Valstybės narės labai prieštarauja. Yra daug projektų e, stabdoma, nes žmonės nenori, e, sakykime, kažkokių naujų kelių ir taip atsitiko Jungtinėje karalystėje. Ir mes turim patys užtikrinti savo pajėgumą pajėgumus, o jeigu ne, tai tuomet pramonės rytis e, visoje Europoje sumažės. Mes atiduosim darbo vietas trečiusim šalims. Tai jeigu to žmonės nori, tai gerai, bet aš to nenoriu. Aš nežinau, ar šitas komitetas to nori. Mes norim aukti. Tai taip pat ir nacionaliniai parlamentai apie tai žino ir turi, politin, turi turėti politinės valios, primti sprendimus, ka, užtikrinant, kad e, ateityje mums dėjotų sėkmė. Tai Apskritai, aš manau, kad tai yra puikus dokumentas, labai mažai kuo papildyti, gal, na, tik tai porą pastabėlių, sustiprinti tiesiog tas, tą, tą nuomonę, kurią kalbėtais išsakė. Ir aišku, reikia dar uh, lyginti dvi nuomonės. Na, kai, kurie, kai kurios klausimai yra viskas tvarkoj, kai kur reikia pataisyti, bet apskritai aš tikrai žinau, pranešiau, kad tai yra puikiai atliktas darbas ir dėkoju, kad jūs ėmėtės šito darbo, kad jį puikiai atlikote. Iki šiol, taigi mes, bent jau iš ECR, turite mūsų, užtikrinate mūsų paromą. Kelič. Ačiū, Kelič. Ačiū pirmininkė. Pažvelgia, kaip vystosi globali aviacija turėtume suprasti, kad labai svarbu išsaugoti ES oro bendrovių konkurencingumą. Tačiau tai reikia daryti tvariai ir atsižvelgti į klimato pokyčius bei aplinkosauginius įsipareigojimus, kuriuos prisėmė ES, tardama, kad ji imasi lyderio vaidmens. Pranešėjas atliko tikrai puikų darbą, dėkuoju jam už tai, kadangi jisai atsižvelgė į svarbiausius aspektus susijusius su šia tema. Junglumo užtikrinimas reiškia intermodalumą, ir taip pat aviacijos sektoriaus konkurencingumo išsaugojimą. Interopera, interoperabilumas turėtų būti išsaugomas bet kuriuo atveju. Bet to šiame pranešime yra kalba, kad reikėtų atsižvelgti į VNT tinklus Labai svarbu pagerinti oro uostų galimybės, užtikrinant keleivių judumą. Mes turime skatinti piliečius naudotis alternatyvių transportų, tai yra geležinkeliais vietoj oro transporto ir taip pat reikėtų siekti ginti oro linijų keleivių teises, turint omenyje, kad oro transporto paslaugomis naudojasi labai daug ES piliečių. Labai svarbu padaryti prieinamą oro transportą ir asmenims su negale. Šis sektorius nebuvo iki šiol tinkamai sureguliuotas ir e, šiam sektoriui tenka kovoti su e, žemų kainų paslaugų teikėjais, tačiau kita vertus reikia užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir taip pat darbuotojų teisės. Labai svarbu taip pat atsižvelgti ir į žiedinės ekonomikos e, reikalavimus. Komisijos žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys numato siekti, kad oro uostuose būtų mažomas iš metalų kiekis, ypač kai lėktuvai kyla ir leidžiasi oro uostuose. Ir čia reikėtų susijęti, žinoma, e, teršalų mažinimą su žiedinės ekonomikos reikalavimais. Iš dalies šiame pranešime ta sąsaja atsispindi. Dėl tvarumo užtikrinimo. Europa turėtų būti e, aviacijos sektoriaus lyderė ir ypatingai tvarios aviacijos lyderė. Ji turėtų siekti sumažinti neigiamą aviacijos poveikį aplinkai ir kovoti su klimato kaita. Turime turėti omenyje ne tik tai CO2, bet ir kitas e, šiltnamo efektą sukeliančias dujas. Ir tuo labiau, kad visos jos kenkia gyventojų sveikatai. Oro kokybė yra tiesiogiai susijusi su visuomenės sveikata. Ir aviacija turi tapti tvari, Šiame sektorėje reikia investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas ir taip pat galvoti apie alternatyvius degalų šaltinius, taip pat reikėtų galvoti apie naujas technologijas, apie naujų variklių kūrimą, variklių, kurie pagamina mažiau teršalų. Be to mes turėtume prisiminti tuos, kurie gyvena daugia aukščiuose, kurie e, nuolat kenčia nuo lėktuvų triukšmo, tuos, kurie gyvena neturi oro uostų. Į jų problemas reikia taipogi atsižvelgti ir aš tikiuosi, kad ateityje bendradarbiaudami imsime spręsti šiuos klausimus. Dėkuoju ir bendradarbiavimą su pranešėju. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė pranešėjau. Aš išklausiau jūsų, ponė Teličką. Aviacijos sektorius yra vienas iš didžiausias Europos sėkmės atvejų. Taip tiesa, bet ar tai nebūtų, e, nėra laisvos konkurencijos e, e, rezultatas ir dabar per pastaruosius 30 metų. Reikia pasakyti, kad tikrovė yra visiškai kita. Kaip buvo reali, užtikrintas realizavimas, e, liberalizavimas ir komisija e, e, bendravau su e, kompanija, kuri, ir, kuri yra įsikūrusi Baku, po to buvo deramasi su, e, su, su mėgėjais, kurie, yra, įsivė, kurie dirba, įsikūrė e, Persų įlankoje ir, ir kalbama apie tai, kad Europos tinklai turėtų būti pakeičiami naujais tinklais. Ir Europa atvėrė konkurencijos rinką, tačiau nesugebėjo pateikti, padėti nu, nu, nacionalinėms linijoms į, patekti į rinką. Ir, pavyzdžiui, Air France ir KLM prancūzijos linijos. Ir, man atrodo, yra tik tai vienas dalykas Europos Sąjunga turi vis didesnį skaičių lėktuvų, bet tik tai neuž, ne, ne, neužkariauja oro erdvės. Ir diskriminacija prieš savo pačių įmonės, kai yra taikomos taisyklės investuotojams ir investicijoms iš trečių jų šalių tai yra nepriimtina. Ir, pavyzdžiui, Italijos atvejis, kuris yra iškalbingas, Alkent e, kompanija turėjo, gavo leidimą e, veikti nors pagal Europos e, taisyklės valdžia neturėjo suteikti tokio leidimo. Ir vis dėlto ES atvejais nėra sėkmės atvejais, kuriant darbo vietas ir kalbant tiek apie konkurenciją, tiek apie saugumą ir nepriklausomus darbuotojus ir neterminuotas darbo sutartis ir taip toliau. Kai dėl mm, keliaivių teisų. Taip, trečiųjų šalių kompanijos, kurios dirba Europos Sąjungoje, nėra varžomos ir nereikalauja, kad būtų teikiami patikimą informaciją apie keleivius ir, pavyzdžiui, komisijos numatytos priemonės na, nėra patenkinamos ir jos neužtikrina Euro, aviacijos e, sektoriaus konkurencijai Europoje, nes tai yra netinkama strategija. Ir yra teigiama, kad protekcionizmas nėra sprendimas ir įmonės turi, turi turėti atvirą rinką. Čia tokia yra citata. Aš manau, kad tai yra klaida, bet paradoksalu, kad jungtinėse valstijose e, yra taikomos taisyklės neapribojant rinkos. Ir yra labai liberali retorika ir Amerikoje yra skiriama daug priemonių e, skatinti Amerikos eksportą ir saugoti ir saugoti jų pačių strateginį sektorių. O Europos Sąjunga taiko tokius teisės aktus, kurie yra nukreipti prieš savo bendrovės, o trečiosiams šalims yra teigiamas palankesnis režimas. Ir Europos Sąjungos teisės aktai turėtų būti peržiūrėti ir e, ypač ypač direktyva 878-14 e, metų ir 1080 e, e, taip pat dėl Europos oro bendrovių darybose su trečiosiamis šalimis, kuriams komisija turi įgaliojimą ir taip pat ir valstybės narės turi jas stebėti. Vis dėlto tikrai reikia E, taikyti griežtesnius reikalavimus. Taigi, baigiant, e, komisijos dokumento tikslas, kurias pritarėte, pranešėjau, man atrodo, ir ne, netinkamas. Mes jums pateiksime pasiūlymus e, siekiant dirbti kartu su jumis ir parengti konkrečią strategiją, o ne kažkokią strategiją, kuri tik tai turėtų gerus ketinimus. Dėkuoju. Danke sehr. Jetzt habe ich noch sieben Leute auf der Rede. Ačiū. Septyni kolegos dar užsiregistravo kalbėti, tačiau laiko mums lieka nedaug, todėl uh, apribosiu kalbėjimo laiką iki pusantros minutės. Dabar ponai Koch žodis. Ačiū kolegai Taličkai už puikiai parengtą pranešimą. Jis uh, išskyrė svarbiausius, pabrėž svarbiausius klausimus, kurie minimi komisijos komunikate, galbūt kai kuriems aspektams šiek tiek pasigendu dėmesio šiame prašyme, pirmiausia, administraciniams apribojimams, nes aš manau, kad e, oro transporto susisiekimams e, neskiriamas pakankamas dėmesys, tačiau pas Teličką apie tai pats minėjo, aš e, būdamas šešiam pranešėjų. Švietimo komitete manau, kad parengsiu tinkamus kompromisinius pasiūlymus. Yra pateikta 118 pakeitimų pasiūlymų ir aš tikiuosi, kad į daugumas e, jų nuostatas jūs atsižvelgsite. Ačiū dabar Izabelė Demontą. Ačiū. Norėčiau replikuoti kolegiai, kuri minėjo Alitalija bendrovę. Galbūt jūs čia kai ką supainiojote. Buvo išsakyta tam tikrų priekaištų dėl valstybės paramos, tačiau jį buvo skirima teisėtai. Dėl dabar svarstamo dokumento noriu padėkoti pranešėjui už labai įdomų jo pranešimo turinį ir minimas temas. Visiškai pritariu, kad bendro Europos, vieningo Europos dangaus projektas yra ypatingai svarbus, taip pat reikia nepamiršti ir tam tikrų probleminių tarp valstybinių klausimų. Galbūt dėl to visas projektas e, yra užstrigęs, kad nėra išspręstas iki šiol Gibraltaro klausimas, nes neradė sprendimo Šioje srityje mes nesugebėsime pasiekti, nesugebėsime užtikrinti teigiamo poveikio aplinkai, taip pat e, sąnaudų nesumažinsime bei saugumo nepagerinsime. Šimtas milijonų aviacijos transporto keliaivių laukia atitinkamų sprendimų, todėl komisija turi užimti aiškę poziciją. Dar vienas klausimas ir tema, kurią norėčiau paminėti, tai yra valstybės teikiama parama 12. Klausimas. Gerai, kai kalbama apie e, teritorinę sąnglaudą ir jos kontekste minima valstybės parama, manau, kad pirmiausia reikėtų numatyti tam tikrus etapus, tam tikrą ribotą laikotarpį, kuomet būtų galima teikti valstybinę paramą mažesniems regioniams oro uostams. Ponas Miltenburg, ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti kolegai Teličkai už tolygiai parengtą pranešimą, tačiau turiu keletą pastabų. Galbūt reikėtų atkreipti dėmesį į kai kurios aspektus. Uh, E, visi puikiai žinome, ką reiškia posakis karalius nuogas ir e, tikrai negalime leisti, kad ginčas tarp Ispanijos ir Junktinės karalystės dėl Gibraltaro oro uosto statuso paimtų įkaitų visą Europos aviacijos sektorių. Ir tai e, smarkiai atsiliepia Europos aviacijos sektoriaus konkurencingumui pasaulio mastu, tiek kalbant apie e, bendro Europos dangaus projekto gyvenimą, tiek apie keleivių teisės, visi šie klausimai yra patekę į aklavitę vien dėl to nesutarimo taryboje ir dėl kai kurių valstybių tokios susispyrusios pozicijos negalima tinkamai išnaudoti aviacijos sektoriaus potencialą Europoje. Kitas klausimas susijęs su mūsų konkurencingumu kai kurios skrydžių bendrovės trečiosiose šalyse nesažiningai konkuruoja. Aš pirmiausiai turiu omenyje Turkijos skrydžių bendrovės, kitų šalių. Todėl kreipiuosi į Europos komisiją, ragindamas ją kuo greičiau parengti atitinkamus pasiūlymus, pagal kuriuos šiuo metu būtų peržiūrėtas 2014 reglamentas numeris 868. Ačiū. Ačiū, Vandekamp. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjui už labai aiškiai parengtą pranešimą. Ačiū Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad pats prašymas gali būti pakankamai trumpas, tačiau aiškinamoje dalyje yra e, nemažai aspektų, kuriuos būtų galima įtraukti į patį pranešimą. Aš žinoma pateiksiu atitinkamus pakeitimų pasiūlymus, kad taip atsitiktų. Noriu paminėti tačiau du dalykus. Dešimtame puslapyje kalbama apie nesažiningą konkurenciją, kurią nulėmė tam tikri geografiniai privalumai arba kultūrinė, kultūrinės istorijos tradicijos. E, tačiau noriu pasakyti e, tokį dalyką, kad e, jeigu kai kurios valstybės nepasirašo tarptautinius vietos organizacijos susitarimų, tai negalima to sieti su kažkokiamis kultūrinėmis ar istorinėmis tradicijomis. Kalbant apie oro uostų dispečerių darbą, ten e, jie minimi penktame, šeštame puslapyje, tik tai užsiminama apie juos, tačiau aš manau, kad reikėtų e, šiame pranešime jiems skirti daugiau dėmesio. O reaguodamas į kolegų, kolegės kliūnį pastabą apie tai, kad parlamentas turėtų labiau įsitraukti į aviacijos sektoriaus susitarimų rengimą, tai šią nuostatą reikia įtraukti į pagrindinį pranešimo tekstą, o ne tik į aiškinamąją dalį, nes e, tokiu būdu jie gautų daugiau svorio politinio. Ačiū. Gabrielė Prois dabar. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už jo darbą. Manau, jis yra puikus pagrindas toliau bendradarbiauti. Reikėtų pasidžiaugti tuo, kad didelis dėmesys yra skiriamas darbuotojų darbo sąlygoms, saugumui, oro transporto srityje, taip pat, kad turi būti dedama pastangų išsaugojant darbo vietas. ES oro transportas neturi bijoti sąžiningos konkurencijos, tačiau reikėtų labiau išryškinti nesažiningo, kova su nesažininga konkurencija, ypač kai yra skiriamos valstybės subsidijos. Kitas dalykas yra sauga oro uostuose. Ji yra labai svarbus aspektas ir ją turi užtikrinti pakankamai ir gerai apmokytas personalas. Pasitikėjimas techniniais sprendimais nepadės mes e, iš tikrųjų nepadėsime taip padidinti e, keleivių saugumo. Pirmiausia, oro uostai, sakoma, turėtų padengti savo kaštus. Tačiau, kai kalbame apie saugumo patikras, negalima kalbėti apie jokias techninės priemonės, kurios galėtų būti nepakankamos. Todėl aš manyčiau, kad pateiksiu kai kurios pakeitimus, siekdama pagerinti tekstą. Gizinė maisne. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už gerą pranešimo tekstą. E, oro transportas iš tikrųjų yra labai e, svarbus sektorius, tačiau kai... Islandijos ugnikalis, kai išsiveržė, visi supratome, kokias problemos gali kilti. Taigi reikalinga labai konkretiai strategija ir jeigu apskritai kroviniai bus pervežami ne iš Europos arba ne į Europą, tai mes vis tiek neturėtume prarasti savo kaip traukos centro statuso. Mes galbūt turime pagalvoti apie TNT išplėtimą ir į oro transporto sektorių. Galbūt tiesiog mes, kurdami European Sky, galėtume pritraukti ir JAV. Norėčiau užsakyti ir keletą pastabų apie tai, kad man visada rūpėjo, kad šalia, e, didžių, šalia didžiųjų oro uostų, didžiųjų oro bendrovių būtų sudarytos sąlygos dirbti ir e, e, mažiems oro uostams, mažiems lėktuvėliams skraidyti, o gal netgi ir turizmo tikslais. Aš taip pat e, įsirašiau į kalbėtojų sąrašą ir noriu pasakyti, kad e, transporto, oro transporto srityje kol kas nėra e, vienodų konkurencijos sąlygos. Didžiosios oro bendrovės gauna 30 milijonų eurų iš mokesčių mokėtojų kišenės. Taip pat oro bendrovės nemoka mokesčių už oro taršą. Aš esu įsitikinęs, kad tam tikri nutolę regionai ir salos turi būti pasiekiamos oro transportu, tačiau čia mes kalbame apie mobilumą ir apie jokį pelningumą. Tačiau kita vertus, kai kurie, kadangi tie regionai turi būti subsidijuojami, tai vienodos taisyklės negali būti taikomos. Vokietijoje mes turime 17 oro uostų, kurie dirba. Flughäfen sind profitabel. 11 oro uostų, kurie veikia e, nuostolingai. Tačiau, pavyzdžiui, e, kai galvojama, kad e, keliaujantis turi sumokėti visus kaštus, tai savaime suprantama, čia situacijos negalima pakeisti. Nuo Frankfurto ir e, Štutgarto. Ir antolė du oro uostai. O Rumunijoje, pavyzdžiui, Kluš oro uostas yra susijęs su geležinkeliu. Tačiau visai netoliese yra penki oro uostai, per kuriuos skrenda per metus tik 50 tūkstančių 000 E, keleivių ir todėl, ko gero, reikėjo pagalvoti, kad ir šituos uostus reikėjo susijęti su geležinkeliu ir tai būtų padidintas judumas ir būtų padaroma paslauga keliautojams. Taigi tai būtų daug išmanesnis sprendimas. Ah. Wir haben vergessen, die Dame Daniela Ayuto und natürlich Daniela Anut, Ayutov. Pamiršau, jums žodis. Simam. Allora, mm, tanto komplimenti per. Eh, Aš kalbėsiu labai, labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti šiuo pranešimo tekstu. Pavyzdžiui, 12 punkte, kur kalbama apie valstybės subsidijas. Gerai, kad primenama, kad nepriklausomai finansavimo vis dėlto oro uostai turėtų laikytis ES nuostatų, taip pat subsidijos turėtų būti teikiamas pagal teisės nuostatas, o e, regioniniuose oro uostuose yra maskuojamos įvairios valstybės subsidijos, taip pat e, siekiama įvairiausių finansavimo šaltinių ir, žinoma, mažieji oro uostai turi gauti valstybės paramą, tačiau ta parama neturi būti uždedama ant vietos savivaldos struktūrų pečių, siekiant išsaugoti šią oro uostų infrastruktūrą. Aš manyčiau, kad parlamentas turėtų pasistengti, kad būtų kuriamos tokios strategijos, kurios leistų padėti išgyventi regioniniams oro uostams. Žinoma, tų nutolusių regionų negalima atkirsti nuo e, likusio pasaulio, tačiau kita vertus e, šitos išlaidos neturėtų būti užkrautos ant vietos savivaldos pečių ir kad e, finansuojant oro uostus ne sumažėtų lėšų mm, sveikatos apsaugai. Kitas dalykas - taršos mažinimas. Manyčiau, šiame pranešime reikėtų paminėti ir e, prediligere delle tratte più lunghe. Degalų, degalų mokestį, degalų lėktuvams mokestį le tariffe più basse, quindi consumando paradossalmente di più con dei tragitti più lunghi e quindi andando un po', un po contro quelli. Taigi reikia suprasti, kad lėktuvais yra skrendama ilgus maršrutus ir todėl degalų mokestis yra labai svarbus. Dabar komisijos vardu kalbės Matthew Baldwin. Thank you very much indeed, Mr. Chairman. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi vėl grįžęs į aviacijos pasaulį. Džiaugiuosi, kiek e, darbo padaryta, kol manęs nebuvo. Tai džiaugiuosi grįžęs į šitą komitetą. Ačiū už suteiktą žodį. Labai ačiū ir jums. Taip pat e, norėčiau pradėti labai pozityvę gaidą, norėčiau padėkoti, pasveikinti poną Teličką, baruošus puikų pranešimą ir apie mūsų aviacijos strategiją. Tik norėčiau labai trumpai pateikti keletą pastabų ten, kur komisija dėrėtų išsakyti savo nuomonę. Sutinku su ponu Teličkė, kai jis brėžia e, junglumą. E, tai žinoma yra didžiausias prioritetas mums visiems, taip svarbu, tai svarbu ir es ekonomikai, es ūkiui ir daug kas paminėjo, kad junglubas yra nelygus, ne nevienodas, o tai yra konkurencinis, konkurencinis e, na, negatyvas kai kuriam šalims. Mes su to sutinkame, mes sutinkame ir su tuo, kaip jūs teigiate, kad labai svarbus aviacijos saugumas kai dėl dangaus magistralių, dėl 551 reglamento trečio straipsnio. Tai įdomi sritis ir tinklų valdytojai turėtų parengti ataskaitą ir mes turėtume matyti, numatyti, kaip vystyti kitus aspektus ir nepakengti vieningam bendram dangui. Manau, kad niekas daugiau pažangos nėra padarę šitoje srityje ir mes tikriausiai e, tas tyrimas nurodys, kokios, e, kokios išlaidos ir kokie privalumai, tai mes pamatysim rezultatus. Pone Klumi pabrėžė sustarimo aviacijos srityje svarbą ir manome, kad jūs esate teisi, mes darom verslą e, kad įtrauktume visus regionus, kad pas mus būtų sukurta daugiau darbo vietų. Jūs kalbėjote apie junglumo indeksą Tai yra tai, apie ką norėjau kalbėti irgi. Mes taip pat tikimės bendradarbiauti su Eurocontrol ir e, peržiūrėsim visų egzistuojančių pramonės šakų darbą ir remsimės darbo rezultatais. Kai dėl pono Ajala ir pono Persijų, jie paminėjo, koks svarbus yra socialinis dialogas. Mes visiškai su jumis sutinkame, tai tikrai svarbu, įgyvendinimas ir darbo sąlygų stebėjimas, užimtumas stebėjimas yra valstybinačių rezultatas ir todėl mes siūlome, kad tiek, kiek įmanome mūsų aviacijos strategijoje pritarti, stiprinti socialinį dialogą, ypač stiprinti mūsų analizę, darbo vietų kūrime ir mes esam pasirengę išklausyti suinteresuotų šalių nuomonės. Kai kurie minėjo e, keliaivių teisės. Aš vėlgi turiu pasakyti, kad čia reikia daryti pažangą, nes reglamentas jau dešimties metų senumo, jis yra e, aiškinamas ir daug kartų aiškinimas teismo sprendimuose ir e, yra tiesiog sta, stabdomas vystimasis, o mes parengėme gairės ir vėlgi manau, kad išvengsim pasenusių taisyklių, bet e, mūsų mintis yra parengti subalansuotą tekstą tarp keliaivių teisų ir e, finansinių kaštų. Čia tikiuosi darysim pažangą. Labai įdomias pastabas buvo išsakytos dėl e, pajėgumų pajėgumo mažėjimo ar padidėjimo oro uostose. Taip, tai yra klausimas ir tikimės, kad kai kurie dalykai, kuriuos blokavo e, Single Sky, Sky 2 plus ir e, šitas klausimus mes spręsim, mes bendradarbiaujam su valstybėmis narėmis, su oro uostais ir remiamės oro uostų geriausią praktiką, rengdami oro uostų planavimą. Norėčiau grįžti prie bendro Europos dangaus. Aš atsiprašau, kad aš taip jau užbarstytai e, šneku. Pritariu tam, kas sakė pana Foster ir pritariu, džiugiuosi, kad ji pritarė mūsų projektui. Dėl socialinių klausimų. E, tai yra, mes nematom, kol kas nėra įrodymų, kad nauji verslo modeliai daro poveikį saugumo klausimams, saugoms klausimams. Tai svarbus klausimas ir reikia iškelti. Ir tiesa, kad daugiancionaliniai subjektai yra sunkiau stebimi, jo sunkiau stebėti negu tradicinis veikėjus. Na, kaip, e, su, kaip tikrinti tuos operatorius, e, kurie paskindė visoje Europos Sąjungoje, tai, e, tai turėtų padėti sutelkti resursų tarp valstybių narių ir jasą. Pone Demonti, pone Fildenberg minėjo uh, tą karalius nuogas principą. Galim pasakyti, kad čia yra kažkoks dramblys nu, salėje, bet jo nematome. Na, aš visiškai sutinku su jumis ir dokumentų paketai aviacijos srityje e, yra sąraše, jie laukia ir turėtume stebėti ir ištresti tas situacijas ir išėti iš aklavėtės. Džiaugiuosi, kad e, šalių e, požiūris yra pragmatiškas ir aš tikiuosi, kad nesu pirmas komisijos atstovas, kuris tai sako. Kai dėl regioninių oruostų klausimų, manome, kad naujos valstybės pagalbos gairės oruostams mm, buvo patvirtintos 14 metais ir tai yra svarbus žingsnis, sprendžia šitos klausimus, tai mm, padeda mums geriau suvokti, kokius klausimus, kokius iššūkius patiria regioniniai oro uostai. Ir mes čia rinkome informaciją ir tikiuosi, kad galėsime atsižvelgti į pokyčius rinkos srityje per pastarąjį dešimtmetį, rinkdami naujas gairias. Na, tikiuosi, kad mano pastabos buvo jums nu, naudingos. Labai dėkoju, kad suteikėte žodį ir aš džiugiuosi grįžęs į jūsų komitetą. Ačiū. Manau, kad tikrai ne paskutinį kartą diskutuojame šią temą su jumis. Dabar žodis pranešė Teličkai. Ačiū. Aš e, tikrai dar neturiu daug patirties sukaupęs e, rengiant pranešimus Europos parlamente ir kaip ponas Vanekamp minėjo, pranešimo apimtis yra ribota ir tikrai ne visus aspektus, ne visus aspektus galėjome atsižvelgti, ne visas nuostatas įtraukti. Tačiau tikrai e, laukiu kolegų pakeitimų, pasiūlymų dėl Europos Parlamento vadmens sudarant aviacijos susitarimus. Aš savo poziciją jau paminėjau dar keli pastebėjimai. Pranešime komisija yra raginama spręsti klausimus, kuriuos kai kurie iš jūsų minėjo, taigi dabar į detalės nesigilinsiu. Pabrėždamas, kad e, pažanga yra daroma, tačiau kartu mes neįgyvendiname galiojančių teisės aktų. Todėl valstybės narės turi atsisakyti savo blokuojančios pozicijos, o parlamentas turi aiškę žinę joms pasiūsti, ko iš jų yra tikimasi, kalbant apie regioninius oro uostus, tai e, jų veiklą ir padėtį būtų galima vertinti vadovaujantis skirtingais požiūriais, tikslas yra tas, kad visi jie išliktų arba būtų ekonomiškai gyvybingi kad mes e, neišmestume pinigų pro langą, tikrai to žodžio prasme, taip pat, kad būtų kūrima integruota transporto infrastruktūra. Suprantu, kad galbūt vietos valdžiai patinka arba patiktų, kad mm, kažkur veikia netolies regioninis oro uostas, tačiau jeigu šalia veiktų dar ir tinkama, tinkamai prijungta geležinkelio linija ar atkarpa, tai būtų mm, dar labiau sveikintinas dalykas. Kalbant apie keliaivių teisės, tai manau, kad ES lygių tikrai galima jas labiau apginti ir išsiaiškinti priežastis, dėl kurių keliaivių teisės yra netinkamai apsaugomos, galbūt kažkas e, nesažingai konkuruoja. Ir jeigu taip yra, tai e, komisija, jos struktūros turi tokias kompanijas išaiškinti, nubausti, nes man keila klausimas, kodėl tam tikros skrydžių bendrovės nesilaiko galiojančių taisyklių, kodėl dėl jų veiklos daugiausiai skundų yra gaunama. Ir galbūt reikėtų išsiaiškinti, ar tai nėra toks paslėptas jų veiklos modelis, siekiant uždirbti daugiau pelno. Aš bijau, kad e, tikrai galbūt e, nesugebėsiu atsižvelgti į visų pageidavimus, nes mano pasirinkta kryptis tikrai nėra susijusi su protekcionizmu. Aš pasižiūrėjau visus komentarus, tikrai dabar visus juos negalėsiu sureaguoti, tačiau dar noriu pasakyti, kad e, aplinkosauga tikrai bus tas rytis, kuriai skirsiu patingą dėmesį Jeigu leisite, vieną aspektą paminėsiu, apie kurį kalbėjo ponas Škirlets. Tai yra žiedinės ekonomikos klausimas ir tema. Aš manau, kad e, tai yra tikrai didžiulis potencialas, nes e, mes turime kalbėti apie naują mūsų pramonės ateities sektorių. Tai, kas vyksta oro uostose tarp oro uostų, e, jų aplinkoje Tai yra didžiulis potencialas, kurį turime pasinaudoti. Taigi manau, kad e, dėl laiko trūkumo daugiau nekalbėsiu, ponia pirmininkė, daugumą komentarų sureagavau, parodydamas, kokia yra mano pozicija. Dar kad noriu padėkoti šešiems pranešėjams už išsiolinį bendradarbiavimą komisijai, jos atikoms tarnyboms, suinteresuotiems subjektams. Pabaigai noriu pasakyti, kad e, nesvarbu, kam atstovautų suinteresuoti subjektai, kokiams mūsų visuomenės grupėms, jų pozicija skiriasi kardinaliai, kalbant apie sėkmės, nesėkmės, konkurencinius pranašumus ar trūkumus, <clears throat> e, socialinis statusas, apie jį prašymė yra kalbama, aš noriu pasakyti, kadangi esame transporto komitetas, tai turėtume vertinti aviacijos strategiją būtent šiame kontekste ir e, tikrai turėtume dubliuoti kitų komitetų veiklos pirmininkas. Ačiū. Diskusijos šio klausimo baigtos, pakeitimo teikimo terminas baigėsi spalio 5 dieną 12 valandą. šiek tiek laiko e, sutaupėme. Dabar, kai klausimas Vils Vanilų universitės profesinių kvalifikacijų pripažinimo, žodis Gezinė Maisner. Nors vidaus laivyba yra labai svarbi, vis dėlto kalbėdama apie oro transportą, kalbėjau apie tai, kad transporto paslaugos išauks, be kitako ir e, vidaus laivyboje. To ask you to be silent and to go out in silence, because we have now to continue. Prašyšiu tylnos, jeigu tai kas palieka salę, prašau tai daryti tyliai. Ir e, nenoriu, kad kolegas e, kalbė trikdytų jūsų triukšmas. Aš sakiau, kad vidaus e, laivybos e, keliai turėtų būti tobulinami, plėtojami kad būtų sumažintas eismas sausumos transporte, tačiau tam yra reikalingi kvalifikuoti darbuotojai. Vidaus laivybos laivuose dirbantys jūreiviai, laivų vedliai yra pakankamai senyvo amžiaus ir todėl mes turėtume pagalvoti apie harmonizuotą pasiūlymą dėl e, lotsmanų mokymo. Aš girdėjau, kad Suomijoje yra laivų, kuriuose yra rengtos e, saunos, laivų plaukiančių vidaus e, vandenimis. Taigi, manyčiau, kad tokį pranešimą parlamentui buvo sunkiau parengti, kadangi taryba savo nuomonę jau seniai parengusi ir pristačiusi, tačiau aš vis dėlto stengiuosi būti nepriklausoma, neįtakojama tarybos pasiūlymo. Iš esmės konstatuoju, kad harmonizavimo pasiūlymas yra priimtinas, kad jisai užtikrins darbo jėgos judumą. Tačiau, kadangi aš pati esu vokietė, kilusi iš Meklenburgo priešakinės Pomeranijos žemės, aš įsivaizdavau, kaip turėjo būti įgyvendinami E, teisės aktai susiję, pavyzdžiui, su. Die Mitgliedstaaten sollten eben von der Richtlinie betroffen sein, wenn sie Binnenwasser. Lino e, keltuvais. Taigi mes galvojame, kad reikėtų tokių mokymo institucijų, kuriuose būtų rengiami vidaus laivybos uh, E, specialistai. Pavyzdžiui, Malta, neturėdama vidaus e, laivybos, nežinia, ar turės laikytis tokių harmonizuotų teisės nuostatų. Kitas dalykas, galbūt vidaus vandenys, kurie nėra susiję su kitom, kitais telkiniais, galbūt neturėtų būti įtraukti į šitos prievolės organizuoti mokymus taikymos rytį. Žinoma, e, maršruto žinios yra labai svarbus dalykas, labai svarbu žinoti, kuriuose e, vidaus laivybos telkiniuose yra tam tikrų pavojų. Bet to, manyčiau, kad reikėtų atsižvelgti į tuos aspektus, o gal kita vertus reikėtų pagalvoti, ar kita valstybė galėtų suteikti E, leidimą, pavyzdžiui, kitos valstybės lotsmanams vesti laivus tomis sudėtingomis trasomis. Trečiųjų šalių aspektas. Aš manyčiau, kad trečiosios šalys turės būti tik tai tos, tos, kurios gali išduoti leidimus, kurios apskritai dalyvauja ES vidaus laivybos paslaugų teikime. Tiesiog reikėtų pagalvoti, ar trečiasis šalis galės laikytis mūsų nuostatų. Egzaminai galėtų būti organizuojami naudojant e, simulatorius. Jie jau yra labai pažangus ir jie gali tiesiog e, atspindėti įvairias sudėtingas situacijas. Tačiau kita vertus, žinot, praktinės patirties, e, vedant laivą konkrečioje situacijoje, niekas nestos. CESNI yra numatyti įvairūs standartai. Manyčiau, kai komisija priminės deleguotus teisės aktus, būtų galima pasinaudoti jau galiojančiomis nuostatomis. Tačiau jeigu nepakaks kvalifikuotų specialistų, galbūt numatytų galimybę pritraukti iš kitos giminingos ryties asmenys, kurie yra sukaupę pakankamai profesinės patirties. taip pat e, papildydama norėjau pasakyti, kad reikėtų pirmiausia nurodinti, kokia veikla laukia laivo Danija. Vidaus laivybos e, laive dirbantys žmonės turi turėti gebėjimų atlikti įvairias funkcijas. Ir kitas dalykas - anglų kalbos klausimas. Aš vis dėlto pasiūliau anglų kalbą E, tiesiog e, laikyti prioritetinė, kad įvyktų kuo mažiau nelaimingų atsitikimų. Dabar šešėliniai pranešėjai kalbėti galėsite nedaugiau kaip dvi minutės. Oui, merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, visų pirma, dėkuoju pranešėjai už šitą darbo kokybę, už puikų darbą ir daugai, daugai klausimų atspindėta, kuriuos mes išreiškėme, kaip jau buvo sakęs anksčiau, PP taip pat pritarė komisijos požiūriui, e, kad šitas sektoriuje profesinis stigma turėtų būti aukštesnis ir manau, kad pripažinimas yra labai svarbus. Pirmiausia, tai Europos e, e, standartų komiteto vidaus vandenėse klausimas, e, siekiant užtikrinti reglamentavimą šitame sektoriuje. Ir kitas dalykas, mes visiškai pritarėme kad būtų išimtis taikoma vidaus vandenims, nacionaliniams vandenims ir nors čia yra trečioji konstatuojamoji daly yra išreikšta išnyka, kurią mes truputį kvestionuojame. Toliau e, persikvalifikavimas neturėtų kelti e, problemų ir visos institucijos turėtų dirbti suderintai ir e, reikalavimai mokymams numatyti trečiame priedė neturėtų tapti kliūtimis patekti, išmokti iš tos e, profesijos. Na, aš esu įsitikinęs, kad mes E, galėsim toliau dirbti ir tinkamai išspręsti minėtus mano tris klausimus. Klaudija Tapadėl, ačiū, kad nekalbėjote per ilgai. Tai Klaudija Tapadėl. Wir sagen in Deutschland immer, in der Kürze liegt die. Vokietijoje yra posakis, kad trumpai ir aiškiai viską pasakyti. Tai taip jūs ir pasakėte. studiat, pot spune că raportul este echilibrat și răspunde la mai multe. Taigi. Mes organizavome testą ir buvo atsakyta jo metu įvairiausius klausimus. Ir šitas e, vidaus laivybos transportas yra tas rytis, kurioje reikia spręsti kompetencijos klausimus. E, todėl mes atsižvelgėme į tas idėjas, kurias pristatė Gezinė ir taip pat atitinkamas institucijos, labai svarbu skaitmeninti paslaugas bei operacijas, taip pat gauti labai aktualius duomenis. Labai svarbu, kad tie duomenys būtų pateikiami ir labai greitai ir kad būtų mažinama administracinė našta. Dėl simulatorių mes pritarime šiai idėjai, tačiau turime šiek tiek ir abejonių dėl jų pritaikymo. Aš nemanau, kad jie galėtų pakeisti tą tiesioginį mokymą ir paruošimąjį laikotarpį kadangi mes turime galvoti apie socialinę aplinką, taip pat darbą tam tikromis e, streso sąlygomis ir aš nežinau, ar stimulatorius galima naudoti per visą mokymo laikotarpį. Pati idėja yra priimtina, tačiau aš nemanau, kad reikėtų primesti šitos idėjos valstybėms narėms. Aš manyčiau, kad tiesiog mes turėtume sukurti tokią sistemą, kuri būtų pagrįsta e, gebėjimais ir kompetencija. Taigi labai svarbu pagalvoti apie tai, kiek dienų reikėtų praleisti asmeniui laive, kad jisai gautų šitą sertifikatą. Dėl specifinių gelbėjimo zonų. Aš norėčiau paklausti komisijos, kaip bus tos zonos apibrėžiamos ir kaip bus išvengiama e, rizikos tam tikrose e, vidaus lai, e, laivybos vietose valstybės narės gali nurodyti tam tikras e, atkarpas, tačiau aš vis dėlto galvočiau, kad reikėtų įtraukti ES komisiją, kad jinai koordinuotų šitą pavojingų zonų nustatymo veiklą. Aš norėjau kalbėti trumpai, tačiau šitas pranešimas yra taip pat svarbus kaip ir ankstesnis. Manau, kad šiandien pranešėjai turėjo tiesiai pasakyti. Tačiau visi turėtų laikytis tos dviejų minučių kalbėjimo trukmės. Vandalin. Pradžioje noriu pasakyti, kad komisija tikrai puikų pasiūlymą pateikė, tą noriu pabrėžti kolegė Maisner taip pat e, savo prašymo projekte labai tinkamai į komisijos pasiūlymą sureagavo, atitinkamas nuostatas įtraukdama <clears throat> dėl kvalifikacijos sertifikatų. Taip pat e, man labai malonu, kad siūloma vidaus laivyboje naudoti anglų kalbą. Aš jau daugelį metų tokiam pasiūlymui e, pritariu e, ir reik, kadangi jau ir kitose transporto srityse jūrų laivyboje yra reikalaujama minimalių anglų kalbos e, žinių, tai manau, kad tą turėtume modelį tą patį taikyti ir vidaus laivyboje. Taip pat, pirmininkė, galbūt reikėtų daugiau dėmesio skirti apibrėžimams ir tinkamai pabrėžti e, šios aspektus, e, tačiau iš tikrųjų kol kas galiu tik tai pagirti pranešėjos iki šiol atliktą darbą. Ačiū taip pat, kaip, e, taip pat ir už tai, kad neviršyti kalbėjimo laiko dabar. Kilinin. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai Maisner už puikiai parengtą pranešimo projektą. Jie tinkamai sureagavo į komisijos pateiktą pasiūlymą dėl teisės akto. Aš galbūt kelis patikslinamojo pobūdžio pakeitimus savo ruoštų pateiksiu, kadangi Esu labai prisirišusi prie vidaus laivybos, tai noriu garantuoti, kad ir ateityje vidaus laivyba nebūtų nuostolinga, veiktų pelningai, tačiau reikia suvokti, kad vidaus laivyba nėra kažkokia tai homogeniška grupė asmenų arba įmonių, jos visos ir jie visi dirba skirtingomis sąlygomis, e, kai kurios netgi yra tarptautinės e, bendrovės veikiančios tarptautiniu mastu. Todėl labai svarbu užtikrinti vidaus laivybos saugumą. Siekiant, kad nenukentėtų mažos e, įmonės, vienas menės, bendrovės nebūtų jos užkraunamos per nelik didelį administracinę naštą tam, kad e, galėtų išsilaikyti. Manau, kad ir ateityje vidaus laivyba liks svarbia sudadamąją transporto tinklų dalimi, tiek e, pervežant keliaivius, tiek e, krovinius tai ir taip pat atliks svarbu vaidmenį mažinant atmosferos taršą. Dabar ponia Notui. Dėkuoju, ponia pirmininkė, labai trumpai. Aš norėjau e, pritarti e, kolegoms e, dėl direktyvos pasiūlymo. Na, aš suprantu, kad tai yra įdomus pranešimas, kad profesinės kvalifikacijos yra labai svarbu ir kad čia reikia skatinti vidaus vandenį, vandenų laivybą. Tai irgi naudingas dalykas, bet vėlgi aš galvoju apie savo tevinainius. Laivyba Prancūzijoje pati patiria sunkumų ir mm, čia jūs mm, kalbate 10 tūkstančių mm, specialistų ir Prancūzijoje. Ir aš turiu klausimą komisijai, kaip jūs mums garantuosite, apsaugą, e, prancūzijos specialistų, laivybos specialistų apsaugą visoje, taip pat visoje Europos Sąjungoje, nors yra ir pas mus e, nesažininga konferencija ir jeigu, pavyzdžiui, yra e, komandiruojamų darbuotojų direktyva, tai kaip atsižvelgiant į ją turėsit užtikrinti, kad ir kad užtikrinti e, e, interesai prancūzijos darbuotojų, kurie, pavyzdžiui, bus nusiusti e, dirbti Dunojuje ir turės konkuruoti su Rumunijos darbu, specialistais. Taip, tai dalykas, kuris mane domina, nes tai nėra vien tik tai direktyva dėl kompetencijų, dėl kvalifikacijų, bet turi būti teisės aktas, kuris yra absoliučiai naudingas. Danke sehr. Und jetzt noch Wim van de Kamp. Vin Bandikam. Ačiū pirmininkė. Pritariu kolegoms, kurie gyrė ponę Maisner už atliktą darbą. Aš prisijungiu prie šių pagirimųjų žodžių. Tačiau turiu du klausimus. Ar bus e, tam tikrai galiojimų dalis suteikima Europos Sąjungai vidaus laivyboje? Taip ar ne? Komisija dabar bando derinti skirtingas nacionalinių valstybių sistemas tarpusavyje ir noriu paklausti, ar tuo ir apsiribos komisija. O taip pat e, yra teikiamas pasiūlymas e, numatyti arba e, numatyti 500 dienų tokį bandomąjį laikotarpį. Aš siūlau galbūt tą laikotarpį nustatyti trumpesnį, tačiau jo pabaigoje tam tikrą egzaminą priversti išlaikyti. Ačiū. Pirmininkas, mano gyvenimo patirtis sako, kad esame pasaulyje labai daug žmonių, kurie neturi jokio diplomo ir labai daug patirties turi, arba atvirkščiai turi diplomą ir neturi jokios patirties. Dabar e, MUF generalinio direktorato atstovas teologytis komisijos vardu kalbės. Ačiū, pana pirmininkė. Labą dieną, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai, poniai Maisner, už puikiai atliktą darbą. Džiaugiamės matydami, kad ne tik pranešėja, tačiau taip pat ir kiti parlamento nariai, kurie čia kalbėjo, teigiamai vertina komisijos pasiūlymą, išvelgia jame pridedamąją vertę, kalbant apie darbuotojų mobilumo sąlygų pagerinimą, saugos užtikrinimą. Mes turime šių dalykų ir toliau siekti laivybos rytyje. Noriu sureaguoti kai kurios komentarus. Pirmieji buvo susijęs su <clears throat> e, galimybė išduoti sertifikatus, e, netliekant tam tikrą vertimą, nelaikant egzaminų. Manau, kad toks pasiūlymas neprimtas, kalbant apie apriti. Manau, kad mes vis tik tai apsiribosime direktyvos adresatais, e, nes e, visoje rinkoje reikėtų taikyti žymiai daugiau vairių apribojimų. Taip pat nesame linkę pritarti įvairių išimčių taikymui nes tokiu būdu galiausiai turėtume reikalus su ištiso mozaika įvairių išimčių, kurios galiotų skirtingose valstybėse narėse. Siekdami didesnio saugumo turėtume nedidinti administracinės naštos, nustatydami tam tikras sąlygas asmenims, kurie norėtų įgyti atitinkamas profesinės kvalifikacijas. Buvo užduos klausimas apie tam tikras specifinės rizikas ir grėsmės. Taip egzistuoja tam tikrų upių, kuriams būdingos tam tikros specifinės grėsmės, tačiau tai neturėtų būti priežastimi riboti darbuotojų judumą. Kalbant apie socialinius šio pasiūlymo aspektus ir klausimą, ar įgyvenus šį pasiūlymą būtų galima tikėtis e, tam tikrų socialinių sąlygų suvienodinimo arba ne suvienodinimo arba galimybės išstumti blogesnėms socialiniams sąlygoms tas geresnės iš rinkos, žinoma, mes pirmiausiai norime užtikrinti, kad atitinkamos kvalifikacijos neturintis asmenys negalėtų dirbti e, šio darbo ir aš turiu minėję ne tik lotsmanus, tačiau apskritai e, visas kitas profesijas susijusios su vidaus laivyba ir uh, bet kokiu atveju noriu patikinti, kad e, esame linkę bendradarbiauti su parlamentu, siekdami sudaryti geresnės vidaus laivybės sąlygas ir mažinti kliūtis. E, žinau, pana pirmininkai, kad laiko jums trūksta, tačiau jeigu dar duosite man vieną minutę asmeniniai pastabai išsakyti, aš paskutinį kartą dalyvauju jūsų komiteto posėdėje, dirbau šį darbą nuo 2000 metų per pastarosius 16 metų ir e, per tą laiką tikrai sukaupiu labai daug e, prisiminimų mūsų tarpusio bendradarbiavimo, ar tai būtų susijęs su e, kelių saugumu, su jūrų saugumu, vidaus laivyba, laivų statybos politiką, kitais klausimais. Noriu padėkoti jūsų komitetui už puikų bendradarbiavimą ir jūsų teigiamą įnašą e, gerinant komisijos pasiūlymus, nes palimėnėsiu mane pakeis kolegė Daniela Roska ir ji mane pakeis, e, kadangi aš kitais metais išeinu į pensiją. Ir dar kartą ačiū, linkiu sėkmės jūsų tolesniuose darbuose, o komisija ir toliau tikisi, e, kad ir su mano įpėdinė jūs galėsite tinkamai ir sėkmingai bendradarbiauti. Vielen Dank, die Minute. Ačiū, šita minutė jums tikrai buvo skirta be jokių išlygų. Mes taip pat plojimais. Norėjome parodyti, kad dėkojame Jums už puikų bendradarbiavimą su komisija, su Jumis asmeniškai, kadangi institucijos apskritai nieko nebūtų vertos, jeigu puikiai nedirbtų tų institucijų darbuotojai. Taigi dėkojame Jums ir linkime Jums kuo geriausios sėkmės privačia gyvenime ir šitas vadinamas hueštant, ramybės laikas, tegul būna Jums neramybės laiko und Ruhestand. Und jetzt hat Gesine Meissner das. Gesine Meissner, baigiamasis žodis. Aš taip pat norėčiau padėkoti. Aš tikėjusi, kad spalio mėnesį jūs dar būsite. Jeigu tai iš tikrųjų paskutinis posėdis, kuriame jūs dalyvaujate, tai būtų labai gaila. Aš visada džiaugiausi tuo, kad jūs visada buvote tas komisijos atstovas, kuris žino, ką jisai kalba. Tai neaišku, kad visi kiti nežino, ką jie kalba. Tačiau aš norėjau tą aspektą išryškinti. Žinoma, aš dirbausi, esu dirbusi oro uostų srityje labai dažnai daug. Ir, pavyzdžiui, Hamburgo oro uosto klausimus nagrinėdama aš taip pat turėjau tokios patirties, kad šiuo atveju komisija vadovaujasi ne tik tai raštais, bet dažniausiai ji nusinčia asmenys į konkrečią vietą, į konkrečią teritoriją, tiesiog skatina bendradarbiauti su žmonėmis. Iš tikrųjų, toksai bendradarbiavimo modelis man labiau patiko, nors, žinoma, turiu pripažinti, ne visada sutikdavau su jūsų nuomonė. Norėčiau papildydama pasakyti, kad jūs paminėjote tikriaus, tikrai svarbiausius dalykus E, e, e, sesnį vaidmuo, kad neturi būti daugiau kliučių negu reikalinga, skaitmeninimą aš taip pat būčiau paminėjusi, tačiau komisija sako, kad jinai tai pasiūlys kitame teisės akte. Tos profesinės patirties laikotarpį taip pat aš būčiau pailginusi, tačiau mes šiandien galime diskutuoti, pagalvosime, ką pasiūlyti. Tikrai vidaus laivybos sektoris yra vienalytis. Aš turiu omenyje, kad ir laivų e, komandos yra labai skirtingos ir todėl mes turime pagalvoti, kaip harmonizuoti uh, šitą sektorių, kad galėtume atsižvelgti ir į profesionalų lūkesčius ir į atskirų interesų grupės. Iš tikrųjų, kad yra skirtingų požiūrį dėl to, ar visi turėtų išlaikyti egzaminą. Iš tikrųjų buvo pasakyta, kad vienas išlaikė egzaminą, bet nieko nenutokė, kitas e, e, nelaikė egzamino ir puikus profesionalas. Taigi šita tema yra labai įdomi, verčia mus pamastyti. Ir trumpi vidaus laivybos keliai taipogi yra labai svarbus. Tai, kad neturime laiko, nereiškia, kad vidaus laivyba yra netoks svarbingas klausimas. Puikiai suprantame, kad jūs esate puikiai šitas temos specialistė. Iki ketvirtadienio 14 valandos galite teikti pasiūlymus. Dabar Gelbmaier e, pranešimas, tačiau jį pakomentuos Marija Kristina Anotu. Dėkuoju, jis aišku atsiprašo ir po paskutinės minutės pakeitimas, taigi jis paprašė mane pristatyti ir, e, ir, ir pristatyti e, klausimą, ar buvo tikrai taikomas teisės, e, civilinės teisės nuostatos. Na, pirmą kartą istorijoje ir sukurti nepriklausomi robotai, tai jie patys gali priimti sprendimus atsižvelgiant į situaciją, į kurią jie patenka. Tai ši evoliucija, kuri yra tikrovė, o ne mokslinė fantastika, yra etikos, socialinių ir teisinių problemų šaltinis. Kalbant apie transportą, kyla klausimas ir klausimas, kokia britinė vertė, kur yra robotizacija. Ir robotizuoti automobiliai, kur nėra vairuotojo, ar tai būtų kelių ar, tran, ar geležinkelio transportas, ar taksi be, be vairuotojo. Na, yra tai kalbame ir kalbame apie jų vertę. Ir jau daug metų kyla klausimas Europoje, kokia yra pridėtinė vertė, nes darbo darbdavys ir vartotojas gauna naudą iš pažangos, bet nebūtinai tai reiškia, kad kai kurie darbuotojai tampa bedarbiais ir jie turi ieškoti kito pajamų šaltinio, kai jie netenka darbo tokiai situacijoje. Kai dėl mūsų komiteto, tai pagrindinis klausimas yra susijęs su avarijų klausimu, avarijomis, kai, pavyzdžiui, automobilį valdo automatinis pilotas. Taip pat etikos klausimas mums irgi yra svarbus. Ir keliuose avarijos kelia daug problemų, tiek susijusių su robotizacija ir vis dėlto reikia pasakyti, kad mm, automatika, autom, transporto priemonės yra silpnesnės negu žmogus. Ir dabar ir yra jau automobiliai be vairuotojų, jungtinėse valstijose, taip pat Google rengia programas. Tai čia nėra kažkokia hipotezė, bet mes turim žinoti, kas vyksta ir ką, ką, ko pasieksim tokiu dideliu mastu. Pirmieji, pirmosios avarijos jau yra įvykusios, kyla atsakomybės klausimas, tai kas atsakingas, ar savininkas, ar, e, ar protinga mašina, ar jos konstruktorius, kuriejas, bet kam kas susijęs su draudimu ir kas yra, kas yra atsakingas už tą elektroninę asmenybę. Atsižvelgiant taip pat ir į teisinę riziką, tai yra tai, kad yra fragmentizuojama vidaus rinka ir e, teisiniai klausimai turi užtikrinti, teisinį tikrumą turi užtikrinti e, konkurenciją, kokia yra konkurencija tarp, mm, tarp žmonių ir dirbtinio intelekto. Na, Europa nepritarė informaciniai revoliucijai, tačiau labai dažnai mes priklausom nuo Amerikos technologijų ir, pavyzdžiui, turiu pasakyti, kad mm, Galilėjo yra mm, nauja priemonė ir taip pat ponas Mayer parengė mm, šitą projektą, nuomonės projektą ir jis nori pabrėžti, kad ateityje turi sumažėti avarijų keliuose plačiai naudojant dirbtinį intelektą automobiliuose, bet aiškiai kyla klausimas dėl atsakomybės už avarijas, kurias sukelia automatiniai automobiliai. Ir taip pat klausimas komisijai. Ir ji turi stebėti ateities pažangą, kuri leis automatiniams automobiliams sumažinti nu, nuodingas emisijas. Ir taip pat e, reikia e, turėti pakankamai žinių, kuriant ateities pramonę ir čia turėtų bendradarbiauti konstruktoriai ir e, kuriejai, vartotojų atstovai ir vietos valdžia. Jis taip pat pabrėžia, kad reikia užtikrinti domenų perdavimo kokybę į ir iš automatinio automobilio ir užtikrinti infrastruktūrą, už užtikrinant e, e, privatus gyvenimo apsaugą ir taip pat saugus maršrutus, siekiant užtikrinti, kad šitas e, automobilis nebūtų nei piratuojamas ir nebūtų atsekamas. Ačiū. Vielen Dank. Jetzt Luis de Grandes Pascal. Luis de Grandes Pascal dabar. Ačiū pirmininkė. taip pat ir kolegai, kuri pavaduoja pono Mairį. Iš tiesų mes gyvename technologinių permainų laikotarpiu, kuris yra nepalyginamo masto, kuomet žmonės pakeičia vairias technologijas, tačiau turime elgtis apdairiai jas naudodami ir mūsų komitetas laikosi atitinkamos pozicijos, kuri, mano nuomonė, yra tinkama. Taip pat ir komisijos pirmininkas Junkeris savo metinėme pranešime kalbėjo apie tai, kad istorija pateks ne mūsų pavardės, o mūsų padarytos klaidos. Mes neturėtume dabar daryti klaidų, kurias po to bus labai sunku ištaisyti, taigi neturėtume per daug skubėti, turėtume elgtis apdairiai. Tema jau buvo pristatyta įvairūs automobiliai automatiškai vairuojami, robotikos naudojimas jau vyko, pirmosios nelaimės, nelaimingi atsitikimai, ponas Mairis dabar pateikė savo pasiūlymą, jį turėsime svarstyti, aš manau, kad pasiūlymas yra tikrai subalansuotas, tačiau turime skirti daugiausiai dėmesio domenų apsaugai ir atsakomybei būtina numatyti prievolę apsidrausti ir rasti konsorčiumus, kurie sutiktų apdrausti tuos autonominius automobilius, nes priešingų atveju kils problemų dėl atsakomybės už tas įvyksančias nelaimės, nelaimingus atsitikimus. Tokių pavyzdžių mes jau matėme ir ginčiai pasiekė netgi teismus, kadangi nebuvo nustatyti jokie saugumo reikalavimai, kriterijai, nebuvo galima rasti kaltų. Todėl būtina užtikrinti pasitelkus draudimo bendrovės, kad koks nors nevisaprotis nesukeltų didelio masto nelaimių, kurių metu žūtų daug nekaltų žmonių. Todėl šią sritimį turime tinkamai pasirūpinti, pono Mairio prašymo nuostatose apie tai tinkamai kalbama, dar pateiksime atitinkamų pakeitimo pasiūlymų. kurias daugiausiai dėmesio skirsime būtent atsakomybės klausimui. Dar vienas klausimas ir jau po to baigsiu kalbėti, susijęs su subsidiarumo principu. Turime nepamiršti nei susidarumo, nei teisinio pagrindo, kadangi gali kilti tarp valstybinių ginčytinų klausimų naudojant autonominius automobilius. Todėl būtina užtikrinti, kad būtent tarp valstybinio susiekimo atvejais, tai padraudimo klausimai būtų išspręsti. Mes palankiai vertiname pono Mairio prašymą, pateiksime dar kelis savo pakeitimus tam, kad jo nuostatos taptų dar geresnis. Ačiū uždėmesi. Pieter Vandalin dabar. Čia prašau, ponė pirmininkė, kad angliškai dabar turiu kalbėti, tačiau pas Tošanovskis nedalyvauja posėdėje ir jis manęs paprašė būtent šią kalbą jo komentarus ir perskaityti. Ponas Tošanovskis dėkoja pranešėjui už nuomonės projektą, tai yra geras pagrindas tolesniam darbui, jis yra įsitikinęs, kad technologinė pažanga, kurią skatina moksliniai tyrimai ir plėtras padės mums atremti svarbiausius technologinius iššūkius, tačiau daug sudėtingiau būtų išspręsti teisinius klausimus. Kolega Tošinovskis norėtų pristatyti kelis savo komentarus ir suskirstyti juos į dvi grupės. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kaip svarbu sukurti e, europinės e, geografinės praeities nustatymo e, sistemas Galilėjo ir Etnos, <clears throat> tam, kad galėtų tinkamai ir nepriklausomai veikti pažangios transporto sistemos. Ir jos dabar vis labiau priklausom nuo palidovinių stebėjimo sistemų. Taip pat e, Ponas Tosunovskis, šešiems pranešėjas, nepaisant to, kad pranešime yra pagristai atkreipiamas dėmesys į e, autonominės transporto priemonės, nori daugiausiai, kad būtų taip pat nepamirštamos ir bepilotės skraidyklės, kurios dabar vis platesnių mastų yra naudomas. Ponas Miltenberg, ačiū pirmininkė, pratesamas pono Vandalino paskutinę mintį, noriu pasakyti, kad Būtent ribota apimtis ir parodo mm, pranešėjo sugebėjimus labiausiai. Turiu menyje, kad mm, bepilotės skraidyklės yra mm, ne tik skraidyklės autonominiai automobiliai arba bat, laivai plaukiantis be kapitonų, metro traukiniai įvairios transporto priemonės nepilotuojamos robotikos naudojimo potencialas tikrai yra neišsemiamas, tačiau būtina atsižvelgti į tarptautinės nacionalinės europinės taisyklės, kuriamis būtų skatinamas robotikos naudojimas. Kitaip tariant, reikia geriau tarpusavėje koordinuoti veiksmus šioje srityje. Taisyklės viena vertus turėtų būti uh, orientuotos į e, saugumo stiprinimą ir kartu būti pakankamai lankščios, kad būtų galima neatsilikti nuo technologijų plėtros. Taigi dar kartą noriu pabrėžti e, būtinybę e, remti autonominių transporto priemonių naudojimą tame robotikos bepiločių skraidiklių kontekste, tačiau e, labai svarbu identifikuoti tas svarbiausias sritis, e, kuriams artimiausiais metais Europės darbo atvarkės kontekste reikėtų skirti daugiausiai dėmesio, nepamirštant asmens duomenų apsaugos e, bei sukauptų duomenų naudojimo, saugojimo tvarkos, taip pat e, pabaigai noriu tarti keletą žodžių apie skaitmeninį saugumą bei civilinės atsakomybės draudimo klausimus įvairių nelaimingų atsitikimų atveju arba atvejais. Taigi tik įsprendę visus šios klausimus mes galėsime tinkamai naudoti automatizuotas e, transporto priemonės, bepilotės skraidyklės ir taip toliau. Europa gali tik tai sulaukti naudos iš šios technologijų plėtros, jeigu pakankamai greitai įtrauks e, šios klausimus į savo darbo tvarkę, tam, kad e, pasaulio mastu galėtų toliau lyderiauti, taigi mūsų laukia nemažai sunkaus darbo ir aš tikiuosi, kad bendrabiaudami su pranešėjais, šešėlis pranešėjais, komisija ir taryba mes sugebėsime pažangos siekti kuo greičiau. Ačiū. Ačiū. Ačiū Liebrich. Koch. Koch. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai Maier, nors jis ir netvyko gera pradžia, tačiau kaip ir mes visi suprantame, to nepakanka. Mes kalbame ne tik tai apie automatizuotus automobilius, bet ir nepilotuojamas skraidyklės, į kurias nekreipti dėmesio negalima automatizuoti tos transporto priemonės tiesiog e, sukels revoliuciją transporto srityje, todėl mes turime nemiegoti ir stiprinti Europą kaip pramonės ir ekonomikos e, e, vietą. Labai svarbu ypatinga dėmesį kreipti domenų apsaugos klausim, klausimams teisinės apsaugos, draudimo klausimus. Taigi daug darbo reikės nuveikti ateityje. Norėčiau pastebėti štai ką. Neseniai lankėmės Čekijoje ir matėme, kad ir geležinkeliu važiuoja automatizuotos e, transporto priemonės. Pavyzdžiui, Berlyne jau buvo ir metro, kurie buvo uh, E, nevairuojami, tačiau žmonės pakankamai bijojo ir reikėjo sodinti asmenį, kuris vaidino, tarsi jisai vairuoja tą e, traukinį. Taigi visas tos psichologinės ir socialinės prielaidos vaidina didelį vaidmenį taipogi. Taigi turėkime omenyje ne tik tai apie galimai automatizuotas transporto priemonės sausumos keliais, bet pavyzdžiui Müncheno socialdemokratų Mm, meras sakė, kad automobiliai tiesiog e, sunaikins mūsų aplinką. O dabar, sakykime, jeigu e, rytoj atsiras vien tik automatizuotos transporto priemonės, tai ko gero miestų saugoti nereikės. Jie vis tiek išliks, tačiau reikės pagalvoti apie jų ir taip pat žmonių tolesnę raidą. Ačiū pirmininkė, man labai malonu pirmą kartą dalyvauti TRAN komiteto posėdėje. Dėl šitos nuomonės projekto, nuomonės, kurią parengė pranešėjas Meyer. Tiesiog aš norėčiau atsakyti į kai kurias pastabas dėl eismo saugos. Pastarosiuose dviejų, dviejose ataskaitose mes teigiame, kad tiesiog sumažiname nelamingų atsitikimų avarijų skaičių. Ir dabar galvojame apie tai, kad reikėtų įtraukti naujas technologijas, kurios galėtų padėti sumažinti eismo nelaimių e, e, skaičių, nors 90 procentų tokių nelaimų atsitinka dėl žmogiškosios klaidos faktoriaus. MUF direktoratas rengia master planą, siekiant kurti susietas pažangės transporto sistemas ir šitas master planas yra pirmas žingsnis siekiant kurti komisijos tą susietąją saugią transporto darbo atvarkę. Pranešėjas siūlo kurti informacijos keitimosi sistemą. Net ir pirmininkaujant Niderlandams buvo vadovaujamasi požiūriu, kad reikėtų mokytis dirbant Taigi mes siekime įgyveninti tokį mechanizmą, kuris leistų e, finansuojant iš ES fondo įgyvenant tam tikrus projektus, kad būtų galima ir mokytis. Ketvirtasis punktas dėl saugios sąveikos su kitomis transporto infrastruktūromis. Iš tikrųjų reikia susietų ir automatizuotų e, jungčių automatizuoti automobiliai neturėtų tiesiog stovėti transporto kamščiuose, o tą e, judumą turėtume užtikrinti susietomis priemonėmis. Kitas dalykas e, - eismo sauga. Tai labai svarbu visoms suinteresuotoms šalims ir valstybėms narėms. Domenų apsauga Taip pat yra esminis klausimas, yra numatyta atitinkamo duomenų apsaugos reglamento peržiūra, siekiant įduoti suinteresuotom šalims atitinkamas gairias į rankas, taikant šią naujos kartos technologiją. Dėkuoju. Mes jums ir savo linkimės puikaus bendradarbiavimo, tokio, kokį patyrėme dirbdami kartu su jūsų kolega per pastaruosius 16 metų. Marija Kristina Anotiu atsakys į klausimus. Écoutez, moi je transmettrai vos remarques. Na, aš, aišku, perduosiu jūsų pastabas ponu Mayer kuris, e, aš manau, jas išklausys, nes aš išgirdau e, klausimus dėl subsidiarumo, dėl e, juridinio plano, dėl taip pat garantijų, dėl kad, duomenų privatumo, taip pat ir robotikos taikymo ir aš aišku perduosiu ir komisijos pastabas. Aš manau ir tikiuosi, kad jo pranešimas bus atitinkamai pritaikytas, pakeistas be jokių problemų. Dėkuoju. Pakeitimus galite teikti iki spalio 5-osios 12 valandos. Und wir kommen dann zu den letzten beiden. Dabar 111 darbo tvarkės klausimai prekių transporto statistika vežant vidaus vandenų keliais ir geležinkelio transporto statistikos nuostatos dėl krovinių. Vieną pranešimą parengė iCode, kitą aš. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad šitie pranešimai yra e, triloguose patvirtintas. Taryba pirmojų svarstymų patvirtino kompromisą, todėl tik formalumas yra nurodyti pakeitimų teikimų datą. Jeigu bent vienas parlamento pakeitimo siūlymas būtų priimtas, tai tuomet kompromisas sužlugtų. Todėl reikia turėti omenyje. Spalio 29.14 valanda yra terminas, iki kurio jūs galite teikti pakeitimus. Žinoma, tikiuosi, kad jūs aktyviai dalyvausite, tačiau tikiuosi, kad jūs neteiksite jokių pakeitimų siūlymų. Tačiau tai, kas formalu, yra formalu, tokių nuostatų turime laikytis. Aš informaciją tiesiog pateikiau. Aš pritariu, aš buvau Aldė šešėlinė pranešėja ir tikrai kompromisas yra puikus ir reikėtų jį išsaugoti. Dėkuoju už paramą dėl geležinkelio statistikos. Diskusijos vyko dve, dviejus metus, kadangi e, komisijos institucijos kovojo tarpusavyje ir kartais aš netgi sakydavau, kad galbūt jokio reguliavimo, galbūt joks reguliavimas būtų geriau negu bet koks reguliavimas. Todėl Eurostat ir ERA sakė, kad visa tai atrodo kaip taikos sutartis po 30 metų karo. Taigi dabar visi yra patenkinti ir tikiuosi, kad plenarnėje sesijoje šitam rezultatui bus pritarta ir kaip ir Gizinė Maisner, aš tikiuosi, kad jūs aktyviai galvosite apie pakeitimus, tačiau jų nepateiksite. Taigi dabar baigiame mūsų darbo atvarkės klausimų aptarimą ir tęsime darbą tik tai su koordinatoriais uždarame posėdėje.